Good afternoon, colleagues. Um... Kolegos, laba diena. Pradėsim nuo 17 darbo atverkės punkto. Yra tie kolegos, kurie norėjo jį aptarti jau salėje, tai galime pradėti. Šiandien, šį rytą gavote laišką, kuris buvo adresuotas man iš Matėja Šriutė dėl redmisijos susitarimų. Jums buvo išplatintas šitas laiškas, o dabar vyks kaip tik diskusijos šiuo klausimu. Jeigu kam nors reikėtų priminti, tai, tai buvo gruodžio penktos dienos diskusijos su ponu Riutė iš vidaus reikalų generalinio direktorato. Kalbėjom apie ES redmisijos susitarimų dėl ypač dėmesį skiriant readmisijos komitetų darbui ir ypatingai tarp Afganistano ir ES bendrus tolesnius veiksmus. Ir būtent šitas punktas yra įtrauktas į šiandienos darbo atverkę. Deja, pono Riutės nėra, bet ponas Simonas e, Motė yra čia. Buvo taip pat paprašyta įrašyti ir Mali Tai yra ES ir Malio Respublikos standartinės veiklos procedūros, jos irgi buvo trauktas į punktą. Teisės tarnybos atstovai yra salėje, jeigu reikės, jie galės pasisakyti. Taigi šito punkto buvo paprašyta ir sugebėjome šiandieną jį traukti darbo atvarkę. Taigi aš daugiau nebekalbėsiu, o suteiksiu iš karto žodį ponui Mordi pristatyti, o paskui bus diskusijos. Taigi, ponė Mordi, žodis jums. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, prieš pereinant prie klausimo esmės, norėčiau padėkoti Jums už šitą galimybę atvykti čia ir pasidalinti su Jumis informaciją e, apie diskusijas, kurios vyko su Afganistanu ir Maliu praėjusiais metais dėl migracijos. Ir Afganistano atveju buvo pasirašytas bendras, bendri tolesni veiksmai vadinamieji. Ir praėjusį gruodį jūs irgi apie tai diskutavote su Matėjas, jis jums pristatė bendrą situaciją e, dėl redmisijos susitarimų, nes nebuvo daugiau laiko, bet aš labai džiaugiuosi šiandieną irgi būdamas čia pas jūs. Ir kaip pirmininkas sakė, šį rytą mes jums išsintėme išsame apžvalgą apie tai, kokia yra situacija dėl redmisijos susitarimų su kiekvienu iš mūsų partnerių. Šiandieną diskusijas norėčiau pradėti nuo bendrų tolesnių desandarnės veiklos procedūros e, dėl asmenų identifikavimo ir išsiuntimo tų asmenų, kurie neturi teisės būti šalyje, tai yra žmonių išsiuntimas tarp ES ir Malio. Malis, kaip žinote, yra viena iš pagrindinių kilmės šalių, iš kurios atvyksta nelegalus migrantai. Daugiau negu dešimt nelegalių maliečių atvyko 2016 metais, o 2015 jų buvo 6 tūkstančiai. Taip pat Malis nėra pagarsėjęs kaip labai bendradarbiaujanti valstybė, e, vykdant readmisijos procedūras nelegaliai Europoje esantiems Malio piliečiams. Ir mes iškojame būdų, kaip tą situaciją pagerinti. Ir manau svarbu yra pabrėžti, kad kai kurių valstybių atveju, įskaitant Mali, yra taip, kad tos valstybės nenori pradėti formalių readmisijos procedūrų, sudaryti formalių readmisijos susitarimų, dažniausiai dėl vidinių politinių niuansų ir dėl to, kad šitas klausimas yra apskritai labai opus jų visuomenėje. Ir nors nėra oficialių susitarimų, pagal kuriuos būtų galima pradėti dėrybas, vis tiek ES pageidaujant galima tokias dėrybas pradėti, tai daryti suteikia teisę kotonų sustarimas ir 13 straipsnio sutartis. Tai galima sakyti, kad kotonų sustarimo įpareigojimai yra kaip ir gyvendinami, bet, bet tikrai ne, visi, ne visos mūsų valstybės partnerės šitą bendradarbiavimo e, ramstį, bendrų veiksmų e, sritį ne visada laiko e, tokia svarbia, kokia ji yra mums svarbi. Bet e, galiu dar pasakyti, kad daugiau mūsų valstybių partnerių nori pradėti neformales diskusijas dėl admisijos procedūrų. Ir e, kaip buvo paskelbta Europos sugrįžimų uh, E, veiksmų plane, kuris buvo patvirtintas 2015 m. rugsėjo mėnesį, komisija yra nurodžiusi pageidavimą ieškoti e, labiau savanoriškų pagrindų ar neformalių pagrindų vykdomų susitarimų, kurie padėtų vis tik tai bendradarbiauti su tomis valstybėmis partnerėmis. Būtent todėl mes pasiūlėme su Maliu aptarti standartinės veiklos procedūras ir norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad tos standartinės veiklos procedūros buvo e, sukurtos kaip administracinės procedūros. Mes tiesiog bandome nustatyti laiko terminus, per kiek laiko reikia sureaguoti į prašymus išduoti skubius kelionės dokumentus arba suteikti informacijos apie ne registruotus nelegaliai šalyje esančius asmenis. Šitos procedūros, aišku, nėra teisiškai privalomos ir jos nesukuria jokių naujų teisinių įpareigojimų ar teisinių prievolių partneriams. Taip pat šitos standartinės procedūros tikrai nepažeidžia pavienių migrantų teisių. Na, dabar turiu labai pagalvoti, kaip čia išsireikšti. Na, pasakysiu, kad yra iššūkiai, su kuriais susidūrėme, e, kai mūsų, e, kai kurie užsienio reikalų ministrai lankėsi Malyje ir paaiškėjo, kad Malis. Jau, Malis žadėjo jau pasirašyti redmisijos sustarimą su ES, bet mūsų misijos metu atsisakė tai padaryti. Tai iš tikrųjų labai gaila, kad taip yra. Ir tai mums tik parodė, kad jeigu mes norime padaryti pažangos readmisijos rytyje, tai ES turi lankščiai elgtis kai kurių trečių šalių atveju, e, ypat tų šalių, kurios dėl politinių priežasčių nenori pasirašyti oficialių readmisijos susitarimų ir nenori pradėti labai viešų diskusijų šio klausimu savo visuomenėje. Ir dėl to galima labai natūraliai pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo, tai būtent dėl Afganistano ir ES bendrų tolesnių veiksmų migracijos klausimais. Taigi, bendri tolesni veiksmai buvo pasirašyti 2016 m. spalio mėnesį po šešių mėnesių uh, dialogo, kurį galėčiau pavadinti labai atvirų, skaidrių ir konstruktyviu. Na ir galėčiau gal trumpai pristatyti kontekstą, kuriame buvo sudaryti tie bendri tolesni veiksmai. Visų pirma, kaip visi žinote, Europa susidūrė su beprecedentiškai dideliais srautais nelegalių migrantų Afganistano kilmės. 2015-2016 metais jie atvyko į Europos Sąjungą. Afganistanas e, tuo metu, Afgan, afganistaniečiai tuo metu buvo antroji pagal dydį nelegalių migrantų grupė ES po Sirų. 2015 metais atvyko maždaug 270 nelegalių afganistaniečių į ES, o 2016 metais tas skaičius buvo daugiau negu 50 tūkstančių ir nuo 2015 metų balandžio mėnesio afganistaniečiai yra antra pagal dydį pareiškėjų grupė prašančių tarptautinės apsaugos ES. Štai porą skaičių jums pateiksiu, nes man atrodo, kad svarbu, tai kalbant apie bendrą kontekstą. 180 tūkstančių paraiškų iš afganistaniečių uh, E, buvo užregistruota Vengrijoje, Švedijoje, Vokietijoje ir Austrijoje. O jeigu pažiūrėtume į situaciją 2016 metais iki lapkričio pabaigos, e, nes būtent iš šio laikotarpio turime duomenis, beveik 160 tūkstančių paraiškų gauti tarptautinę apsaugą buvo užregistruota. Daugiau negu du trečdaliai tų paraiškų buvo užregistruotos Vokietijoje. Jeigu pažiūrėtume, kas vyksta su tomis paraiškomis. Tai 2015 metais valstybių narių e, prieglopščio tarnybos 2015 metais e, prieėmė 19 tūkstančių e, pirminių reaguojamųjų sprendimų ir po to 16 metais 83 tūkstančiai tokių sprendimų buvo padaryta. Ir Nors e, tarptautinės apsaugos suteikimo atvejai, aviejų skaičius skiriasi valstybėse narėse, bet matome, kad e, dabar afganistaniečių e, pripažinimas turinčiais teisę tokiai apsaugai gauti mažėja. 15 metais 68 procentai prašytojų tokią apsaugą gavo, bet nuo 16 metų rugsėjo mėnesį buvo užfiksuotas mažiausias tokių leidimų skaičius, tai buvo 22 procentai paraiškų, kurios buvo patvirtintos, taigi labai stipriai sumažėjo teigiamų mm, atsakymų į tas paraiškas. Ir manau, kad svarbu pabrėžti, kad visi sprendimai susijęs su prieglopščių yra priimami atlikus individualų ir labai išsamų atvejo vertinimą ir man atrodo, kad tas e, e, apsaugos suteikimo atveju mažėjimas reiškia, kad labai nemažai paraiškų buvo paremtos ekonominėmis priežastėmis. Ir ko gero daug afganistaniečių, prisimindami, kokia buvo situacija 2015 m. rugsėjį, ir e, žmonių gabentojai taip pat išnaudojo tas visus vaizdus, nuotraukas savo naudai, dėl to ir padaugėjo tų žmonių keliaujančių ekonominiais tikslais. Taigi, kaip sakiau, kiekviena paraiška yra vertinama labai individualiai, atidžiai išnagrinėjus. Ir tie, kurie yra pripažįstami kaip neturintys teisės gauti tarptautinę apsaugą, turi vykti atgal į savo kilmės šalį. Ir dar iki visai neseniai nebuvo jokio bendro susitarimo, bendros sistemos, galiojančios visoje Europos Sąjungoje tokiems atvejams. Ir dėl to susidarė ta vadinamoji pilkoji zona, kai žmonių nelegalūs gabentojai galėjo gabenti žmonės ir dėl to atsirasdavo daug e, sunkumų, aišku, ir patiems migrantam, bet ir priimančioms valstybėms narėms. Be abejo, mes suprantame, kokia sudėtinga padėtis yra Afganistane, bet kartu nelegali migracija yra irgi faktas ir todėl svarbu į tą faktą reaguoti. Ir tai yra mūsų bendras interesas ir Afganistano, ir ES rasti tą bendrą sutarimą, kuris padėtų dvišalį bendradarbiavimą užtikrinti. Pavyzdžiui, akivaizdu, kad tos neteisėtos grupuotės, kurios organizuoja nelegalų žmonių gabenimą iš Afganistano Europos Sąjungą, yra irgi tikrovė. Ir dėl to kyla problemų ne tik Europai, bet ir Afganistano saugumo tarnyboms ir jų ekonomikai. Ir dar noriu pasakyti, kad per pastaruosius e, kelis mėnesius daugiau negu 720 tūkstančių afganistaniečių buvo sugražinta iš Pakistano ir Irano. Ir Afganistano prezidentas e, pasidžiaugė tokiais gražinimais, nes e, ir pripažino, ir paragino e, Pakistane esančius afganistaniečius grįžti. Ir šitas skaičius taip pat prisideda prie galimų e, sugrėžinimo iš Europos atvejų skaičiaus. Iki šiol vis tik tai buvo įvykdytos tik tai šeš, keturios sugražinimo operacijos įvykdytos į Afganistaną, iš viso tai buvo 76 e, asmenys sugražinti. Ir trys skrydžiai buvo organizuojami remiantis valstybių narių e, dvi šaliai susitarimai su Afganistanu, bet ne bendrais tolesniais veiksmais ir jų dokumentų. Taigi Dabar mes siekiame bendro, bendra, e, pilno bendradarbiavimo su Afganistano institucijomis, e, gerbiant žmogaus teisės ir e, nepažeidžiant ES teisės aktų. Na, aišku, vanoriškas grįžimas yra prioritetinis sprendimas ir buvo pastebėta, kad septyniais kartais išaugo savanoriško grįžimo atvejų skaičius iš Europos į uh, Afganistaną. Praėjusiais metais buvo beveik 600 tūkstančių savanoriškų grįžimų, o 2015 metais buvo mažiau negu 800 tokių atvejų. Na, bet tikrovė yra ir tokia, kad ta perspektyva, ta galimybė būti per prievartą sugražintam yra irgi toks elementas, kuris ragina žmonės rinktis uh, gra, savanoriško gražinimo į Afganistaną su pagalba e, variantą. Ir dar norėčiau pabrėžti tai, kokį teigiamą poveikį šis politinis susitarimas turėtų turėti dvišaliams ES ir Afganistano santykiams. Aišku, tie, tas poveikis yra platesnis, ne tik migracijos klausimai. Visų pirma, tie bendri tolesni veiksmai yra bendras politinis įsipareigojimas migracijos klausimų srityje ir tai galins ES ir Afganistaną geriau valdyti šitą visą reiškinį, kuris yra labai sudėtingas. Tai yra politinis pareiškimas, kuris e, sudaro pagrindą struktūriniam dialogui ir tolesniam bendradarbiavimui migracijos klausimais. Be to, bendri tolesni veiksmai tai yra visapimantis požiūris, kuris, kaip jau sakiau, apima ne tik tai nelegalią migraciją, bet ir daug įvairiausių kitų mums visiems aktualių klausimų. Pavyzdžiui, priemonės skirtas palengvinti gražinimo procedūras, taip pat informacinės kampanijas, pavyzdžiui, e, skirtas informuoti visuomenę apie tikrus pavojus kylančius nelegalios migracijos atveju. Taip pat iš tą sustarimą apima reintegra... patenka reintegracijos programos, uh, ir taip pat e, parama tvariam reintegravimuisi į visuomenę, taip turbūt reikėtų pavadinti, tiem žmonėms, kurie grįžta, grįžta į Afganistaną. Taip pat čia patektų ir Afganistano institucijų kova su nelegale migracija ir e, tie nelegalų, nelegaliais žmonių gabenimo verslais. E, reikia pasakyti, kad bendri tolesni veiksmai vis tik neapima pabėgėlių. Čia kalba eina tik tai apie nelegalius migrantus, kurie arba yra nepateikę prašymo gauti prieklapstį Europoje, arba tuos e, migrantus, kurių prašymas gauti prieglopsti buvo atmestas. Tai, manau, yra labai svarbu pabrėžti, kad tie bendri tolesni veiksmai kalba apie nelegalių migrantų gražinimą, bet ne apie tų asmenų, kurie yra gavę pabėgėlio statusą gražinimą. Ir čia mūsų migracijos politika tikrai uh, niekiek nepažeidžia tarptautinės teisės, negražinimo principo ir žmogaus teisų. Uh, Taigi, dar kartą pakartosiu, kad mūsų prioritetinis sprendimas be abejo būtų dėrėtis dėl readmisijos susitarimų su trečiosiomis šalimis ir mes kiekvieną kartą, kai bus tam galimybė, tą ir darysime. Jūs tą galite pamatyti dokumente, kuris buvo išsiųstas šį rytą jums ir komiteto pirmininkui. Ten galite pamatyti, kokia yra mūsų pozicija e, dėl readmisijos susitarimų su konkrečiomis valstybėmis bet dar galiu pasakyti, kad spalio mėnesį buvo pradėtos dėrybos su Nigeriu, taip pat su Tunisiu, Tunisu ir Jordanija. Irgi yra pradėtos tokios dėrybos 2014-2016 e, metais. Taip pat e, norėtume baigti dėrybas dėl visapimančio readmisijos susitarimo su Afganistanu, kuris e, galėtų būti paremtas patirtimi, kurią įgysime per bendrų tolesnių veiksmų dokumentą. Taigi mes turėsime, aišku, gauti ir parlamento pritarimą tokiems tolesniems veiksmams. Ne, bet mano šiandienos išvada galėtų būti tokia, kad man atrodo, kad tie redmisijos susitarimai kartais turi būti paremti pragmatiškumu, atsižvelgiant į kilmės valstybių politinius e, niuansus, nes tai yra vis tik tai trečios valstybės, mūsų partnerės ir svarbiausia turi būti tie, kuriems reikia apsaugos ir jiems ta apsauga turi būti suteikiama. Ačiū. Dėkoju kolegoms, kurie atėjo tada, kai jau ponas Mordiu kalbėjo, aš paminėjau šiandien ryte gautą laišką, jūs visi jį gavote ir prašau pasižiūrėti, o ponui Mordiu, pono Mordiu norėčiau paklausti, ar jis galėtų pateikti ofici oficialiai mums dokumentą susijusiu su procedūromis dėl malio. O dabar kolegos, kurios, kurie paprašė žodžio, ponės Argentinį. Prašau. Thank you, Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Europos komisijai už visus paaiškinimus ir už laišką. Ir e, džiaugiuosi, kad šis klausimas grįžo į darbo atvarkę. E, pradžioje laiškas. Jisai, jo, jo e, įžangoje sakoma apie oficialias redmisijos, apie oficialius redmisijos susitarimus, bet mes šiandien kalbame apie neoficialius redmisijos susitarimus. Šiandien jūs kalbėjote apie Afganistaną ir Malį. Taigi manau, kad jūsų laiškas e, nėra nuoseklus, nes čia kalbate apie ES ir Turkijos susitarimą, kuris nėra tikra, tikrasis readmisijos susitarimas. Ir tas susitarimas e, su Turkija yra neformalus. Bet faktas yra tas, kad e, neformalų susitarimai, e, kai e, iš tiesų dėl jų pagal Lisabono susitarimą turėtų e, turėti teisę kažką pasakyti ir Europos parlamentas. O dabar mes kalbame apie tai, kad Afganistanas ir Malis nenorėjo formalaus susitarimo, bet tai reiškia, kad kad iš tiesų parlamentas negali taikyti demokratinės tokių susitarimų e, priežiūros. Ir tokių readmisijos susitarimų yra e, tikrai nemažas skaičius. Todėl manau, kad mes esame įsipareigoję e, e, vykdyti atitinkamą kontrolę ir užtikrinti e, saugumą tų žmonių, kurie yra gražinami į savo šalis, o kadangi mes to negalime daryti, tai man tai kelia susirūpinimą. Ir aš dabar nenoriu kalbėti apie tai, kad kai kurie žmonės e, negali grįžti į savo e, kilmės šalis. Aš noriu kalbėti apie e, teisinę sistemą, apie teisės aktus. E, noriu paklausti, kokie neformalų susitarimai dar iškils į viešumą ateityje nes diskusijos po to e, jos neduoda vaisių. Paimkime Malio susitarimą. Aš pati esu iš Niderlandų ir mūsų spaudoje labai daug buvo kalbama apie tai, bet galbūt aš klystu, bet žinau, kad e, gruodžio 11 dieną buvo neformalus e, susitikimas, kurio metu buvo, pri, buvo patvirtintas šitas susitarimas. Ir mes tarsi taip e, džiaugiamės tuo susitarimu e, su Maliu, kad pamiršome, kai tą klausimą, kaip mes padėsime Maliui, kad jis labiau vystytųsi. Ir, ir, e, ir e, Niderlandų ambasada Bamako e, pasakė, kad tai yra tikrai neformal, neformalus susitarimas. Ir mes pamiršame taip pat, koks yra e, kokia yra situacija su e, bendrais tolimesniais veiksmais dėl Afganistano. Ir jeigu yra kalbama, kad susitarimas su Mali yra visiškai neformalus, vis tiek, nepaisant to, turėtų mūsų, mūsų teisės tarnyba turėti galimybę jį patikrinti ir pateikti savo nuomonę. Aš esu taip pat ir vystimosi komiteto narė ir aš bandau šį klausimą liesti abiejose komitetuose, nes Nes iš tiesų dabar visais atvejais neįmanoma taikyti tos demokratinės priežiūros, e, net jeigu mes, pavyzdžiui, kalbame apie prekybinius susitarimus, jeigu e, valstybė nenori pasirašyti e, formalių ar neformalių readmisijos susitarimų, tai galima atitinkamai keisti ir prekybos susitarimus. E, ir e, tarptautinės, tarptautinės sutartys taip pat yra teisė. Jeigu mes, pavyzdžiui, kalbėsime apie Maroko, vėlgi yra e, oficialus susitarimas dėl readmisijos, bet tas jaunas marokietis, kuris pa, pa, puolė į Europą su pabėgėlių srautu ir kuris neturi teisės prašyti prieglopščio, jis turi būti išsiųstas atgal. Aš e, su, su tuo sutinku. E, bet ir Maroko pasiema to žmonės atgal, bet e, mes ko tada prašome, kad e, Marokas priimtų pagal redmisijos susitarimą visus tre, e, trečiųjų šalių piliečius, kurie atvyksta į ES per Maroką. Manau, kad mes turime baigti tokius susitarimus. Manau, kad tada būtų um, tie tolimesni veiksmai naudingesni. Kalbant apie Libija. E, šiandien yra antradienis, aš Donaldo Tusko, Tusko e, mačiau e, laišką apie prieimimo centrus Libijoje ir iš tiesų yra labai daug spekulacijų, bet norėčiau suprasti, kok, koks yra susitarimas pasirašytas su Libija, nes aš esu įsitikinusi, kad tai tikrai negali būti oficialus susitarimas. O aš pagal demokratijos taisyklės turiu teisę kažką dėl to pasakyti. nes mes turime nepamiršti e, demokratinės priežiūros klausimo ir mūsų teisės E, kuri yra apibriešta aiškiai Lisabono susitarime, e, Lisabono sutartyje, atsiprašau. Mes turime e, bet kokiu atveju patikrinti, kaip yra elgiamasi su tai žmonėmis, kurie yra gražinami pagal neformalius susitarimus. Nes pavyzdžiui, Nes yra žinių, kad pavyzdžiui Malis atsisakydavo priimti tam tikrus žmonės, kurie turėjo prancūzišką lesė pasė leidimą vykti. Ir aš manau, kad tie neformalų susitarimai iš tiesų nėra geras dalykas. Ačiū. Ana Gomes, please. Ana Gomes. Oh, Dėkoju už visą informaciją, kurią mums suteikėte, pona Mordiu. Norėčiau užduoti kelis klausimus. Visų pirma, dėl demokratinės priežiūros. Ką daro komisija, kad užtikrintų, kad parlamentas turės galimybę vykdyti demokratinę priežiūrą? Ir e, kas bus su tais afganais, kurie yra gražinami iš pabėgėlių paskirstimo centrų Graikijoje, kurie net neturėjo galimybės prašyti prieglopšio. Vakar e, girdėjome atvejį apie sudaniečius, kurie, kuriuos Italija gražino į Sudaną e, pagal susitarimą, e, kurį kuris e, įvyko tarp Italijos policijos ir Sudano. Čia tokiu atveju iš vis neįmanoma jokia priežiūra. Aš jau net nebekalbu apie e, parlamento vykdomą priežiūrą. Pati komisija yra sutarčių sergėtoja. Tai ką jūs darote, kad e, užtikrintumėte kažkokią kontrolę ir priežiūrą ir kad būtų užtikrintos tiems žmonėms žmogaus teisės? Toliau antras klausimas. Yra puiku kalbėti apie readmisijos susitarimus su, tokiais, su tokiamis valstybėmis kaip Gruzija, Rusija ar dar kitomis, kurias jūs paminėjote, e, kurios gali prisijimti atsakomybę. Bet yra visiškai neatsakinga dėrėtis arba bandyti dėrėtis e, dėl readmisijos susitarimų su tokiamis vyriausybėmis, kurios, e, kaip jūs žinote, nesilaiko jokių įsipareigojimų. E, pavyzdžiui, Afganistanas, Libija, Libijos atvejais panašus. Ar jūs pasikonsultavote su išorės veiksmų tarnyba? Ar išorės veiksmų tarnyba e, jums davė kažkokį ženklą ar kažką, kad tos e, šalis gali pasirašyti tokius susitarimus? E, nes man atrodo, kad apskritai tos šalis neturi net atitinkamų pajėgumų. Čia aš turiu omeny ypač Libiją. Ir galiausiai jūs labai daug kalbėjote, kad reikia kovoti su tais nusikalstamumo modeliais, bet ką padarė komisija, kad įtikrintų, įtikintų valstybės narės, kad kad geriausia kova su nusikalstamumu yra e, legalūs atvykimo keliai, pažiūrėjau, Kanada tą turi, kodėl mes negalime to turėti. Ir galiausiai, ką komisija e, daro, e, kalbant apie priešingą modelį, apie tą modelį, kuris skatina nusikaltelius e, prekiautojus žmonėmis, nes jūs, e, jūs nes čia iš tiesų yra labai paprastas procesas. Susitari, jeigu gali mokėti, sumoki ir niekas to netikrina. Ir čia vėl yra tokios pro, auksinių vizų ir investicijų programos, kurios irgi čia tam pasitarnauja. Dėkoju, dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju komisijos atstovų iš pristatymą. E, bendri tolesni veiksmai e, yra E, svarbu, svarbi priemonė e, tam, kad veiktų ES prieglopščio e, sistema ir politika. Ir iš tiesų jūs pabrėžite, kad mes kalbame ne apie pabėgėlius, bet apie tuos žmonės, kurie, kuriem nereikia e, kažkokios pagalbos. E, kai kurios žmogaus teisų organizacijos ES lyderius e, e, apkaltino tuo, kad kaltino dėl tų e, susitarimų pasirašymo. Man, man atrodo, kad reikia daryti viską, teikti visą įmanomą pagalbą atitinkamam šalims, kad jos būtų pasirengę bendradarbiauti ir, ir priimti žmonės. Ir galbūt galite jūs e, kažką papasakoti apie e, tuos e, užsakomuosius skrydžius, kuriais yra gražinami m, nelegalūs pabėgėliai. iš tiesų daromas biznis iš migracijos rautų. E, ir dar norėčiau paklausti, ar vyksta kažkokios diskusijos tarp komisijos ir Somalio valdžios institucijų dėl readmisijos. Kaip žinome, Somalis tradiciškai yra labai svarb, svarbus uh, E, kalbant apie nelegalius migracijos kelius. Ir jeigu yra atmetami prieglopščio prašymai, e, tai kas tada daromos tais žmonėmis? Spinelį, please. Dėkui. Pone Spinelį. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai už pristatymą noriu pasakyti, kad visi tie neoficialūs susitarimai yra sudaryti su šalimis, kur vakarai taikė, naudojo ir karinės intervencijas, tai Mali ir kitos šalis. Ir būtent dėl to atsirado ir tie migrantų strautai. Ir kyla problemos nes tai yra ekonominiai migrantai. Ir kyla taip pat problema ir dėl nelydimų nepilnamečių. Turėčiau klausimų dėl Mali ir Afganistano. Pirmiausia, dėl Malio. Nemanau, kad užtenka tik pasakyti, kad labai blogai, kad Mali nesutiko su tom įprastiniam procedūrom. Manau, kad čia įvyko nesusipratimas, buvo pranešta apie tokio susitarimo buvimą, bet po to Malio vyriausybė paneigė, kad toks susitarimas yra. O viena iš nevyriausybinio organizacijų pasakė, kad Mali valdžia apgavo Europos institucijos. Tai ar nekyla klausimų, kaip tas nesu, nesusikalbėjimas įvyko? Ir ar nėra taip, kad Europos Sąjunga negerbė suverenumo tų šalių, su kuriuom nori sudaryti redmisijos susitarimus. Dabar Afganistanas. Norėčiau pasakyti, kad labai sunku atskirti ekonominius migrantus nuo prieglopšio prašytojų. Turime gerbti taip pat ir procedūras ir užtikrinti garantijas prieglopšio prašytojams. Afganistanas labai nestabili šalis. Kovojant su terorizmu, reikia pabrėžti, kad Talibanas kontroliuoja nemažą Afganistano teritorijos dalį situacija tikrai nestabili ir todėl kyla klausimas, ar nereiktų atidėti readmisijos sustarimo sudarimą. O kalbant apie Libiją, tai irgi pritarčiau tam, ką kolegos sakė dėl readmisijos sustarimų su Libija, nes komisija elgėsi pavojingai duodama suprasti, kad readmisija į Libiją yra saugi. Tikrai taip nėra. Dėkui. Dėkui, ponė pirmininkė. Susitarimas su Afganistanu tam, kad kuo greičiau būtų gražinti žmonės Buvo minimi skaičiai, taip pat planuojama net atskirą terminalą Kabulo oro uoste pastatyti, per kurį būtent tie gražinami žmonės ir važiuotų. Tokie susitarimai pasirašomi neskaidriai ir dėl to galima išsiųsti tos žmonės, ne, nesuteikiant jiems jokios tarptautinės apsaugos. Tai yra žmonės, kuriem atsisakėm suteikti tarptautinę apsaugą. Jūs minėjote, kad tai yra nelegalūs migrantai, bet kas tie nemegla, nelegalūs migrantai? Tai reiškia, kad jie gali mirti Afganistane ir niekam tai nerūpi. ir Afganistane vien pernai tūkstantis žmonių mirė dėl to, kad ten nuolat vyksta įvairūs kariniai veiksmai, ES elgesys irgi rodo jos negerąją pusę. kai kalbame apie žmonių gražinimą į Afganistaną, tai ar negalime sakyti, kad pažeidžiame Ženevos konvenciją ir teisę į prieglopsti. Jūs sakėte, kad tie readmisijos susitarimai skirti kovai su neteisėta žmonių prekybas, su neteisėtų žmonių gabenimu. Bet turėtume užtikrinti, kad tokie žmonės turėtų legalius kelius atvykti ES ir neturėtų naudotis tų nelegalių gabentojų paslaugomis. Bet mes šantažuojame tas šalis, sakydami, kad neteiksime jom finansinės pagalbos, jei jie nesudarys readmisijos susitarimų. Tai ar jūs galvojate, kad tai iš tiesų geriausias būdas Europai taip elgtis. Dėkui, pirmininkė. Noriu pasakyti, kad aš irgi laikausi panašios nuomonės, kaip prieš tai kalbėjo kolegos. Kalbant apie afganistaniečius, sunku atskirti prieglopščio prašytojus nuo nelegalių migrantų. Į Italiją atvyksta daug afganistaniečių, ir dažnai tai būna nelydimi nepilnamečiai. Ir kaip jau minėjau, kadangi sunku atskirti ekonominius migrantus nuo prieglopščio prašytojų, tai ar iš tiesų turime ir toliau siekti tų readmisijos susitarimų, turėdami galvoje, kad Afganistane nėra jokios tvarios socialinės sistemos, kaip mes galėsime stebėti, įsitikinti, kad tie žmonės, kurie grįžta, negyvena baisiomis sąlygomis. Ir kas atsitinka su tai žmonėm, kurie yra gražinami, nes jie bėga iš šalies, kur yra sunaikinta ir vėl gražinami ten. Tai ar negeriau būtų tokiem žmonėm organizuoti humanitarinius koridorius, nes jie bėga iš tokios nestabilios šalies. Tai aišku, kad bėga dėl to, kad ten nebelikė jokių, jokios socialinės e, tvarkos ir kai jie gražinami, tai kaip jie gali ten būti. O koks tada yra nelydimų nepilnamečių likimas. Italijoje turime labai daug nelydimų nepilnamečių ir jie atvyksta per kriminalinius tinklus, kurie puikiai žino, kur tuos nepilnamečius atvežti. Malis. Galime ir toliau siūsti žmonės atgal, nežinodami, koks toliau jų likimas. Aš ne vieną mėnesį jau laukiu atsakymo iš Afrikos sąjungos. Pateikiau jiem užklausimą dėl 48 žmonių, kurie iš Italijos buvo nusiusti į Sudaną. Ir atsakymo negaunu. Dėl to man labai įdomu, kas seka tokias situacijas. Ir sulaukus atsakymo, manau, galėsime ir plačiau apie readmisiją pasikalbėti. Kristin, dėkui pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad visiškai arba vis labiau neklausomas parlamento balsas šiais klausimais Lisabono sutartis numatė teisės Europos parlamentui sudaro tarptautinius susitarimus. Dabar noriu pasakyti, kad taryba ir komisija sugalvoja tokias procedūras, kurios leistų jom apeiti Europos parlamentą. Ir tai taip pat liečia ir admisijos susitarimus. Antra, mes vis dažniau atsidurėme tokioje sudėtingoje situacijoje. Yra pabėgėliai, kurie turi teisę į prieglopsti ir yra nelegalus migrantai, ekonominiai migrantai, kuriuos norime bet kokią kainą išsiųsti atgal. Šiandien ryte svarstėme ir Sofijos Sintveld pranešimą ir žinome, kad skirtingose valstybėse narėse, kalbant apie tarptautinę apsaugą, priklausomai nuo to, kokios šalies pilietis to prašo, tai labai skiriasi ta tvarka Prancūzijoje, Švedijoje, Lenkijoje ir taip toliau. Pateiksiu vieną pavyzdį. Aš pasižiūrėjau, e, kiek yra legalių migrantų pagal tautybę 15 metais atvykusių Europos Sąjungą. E, tai pasižiūrėjau visas migrantų rūšis, tai yra tie, kas gavo tarptautinę apsaugą ir pabėgėlio statusą. Tai pirmieji, kas gauna vizas ES, yra ukrainiečiai. Šimtas tūkstančių arba 500 tūkstančių, kurie legaliai atvyko. Bet galbūt aš atsiprašau, bet jie tikrai atvyksta dirbti. Ir tegul aš blogietė, bet manau, kad kai kurios valstybės narės labai lengvai duoda vizas ukrainiečiam, taip pat ir e, ukrainiečiam darbo vizas labai lengvai duoda. Ir jie atvyksta kaip komandiruojami darbuotojai. O kitų šalių piliečiai labai sunkiai gauna tarptautinę apsaugą. Pavyzdžiui, pažiūrėsime, kiek siriečių į ES atvyko 15 metais tai 100 tūkstančių, o ukrainiečių 500 tūkstančių, taigi siriečių penkis kart mažiau ES priėmė. Taigi turime atsakyti į tokį klausimą, kodėl vieniem duodam tarptautinę apsaugą, kitiem ne, nes tie net kas turi teisę į tarptautinę apsaugą, nevienodai traktuojami, kai reikia ją suteikti. Ir tas pats liestų ir marokiečius, pavyzdžiui, nes yra nemažai marokiečių, e, kurie, kurių žmogaus teisės pažeidžiamos turiu galvoje mhm, seksualinės mažumas kuriom riesta Marokė ir kaip mes tada padedame tiem žmonėm. Taigi, kokia logika? Ar yra kažkokia bendra koncepcija Europos Sąjungoje? Ir vėlgi ne vienas minėjome tuos legalius kelius. Ir tie legalūs keliai tada e, kol kas norima, kad jie būtų tik tai labai aukštos kvalifikacijos darbuotojim ir to, tiem vadinamėm melinų apykaklių profesijom. Bet, pavyzdžiui, iš Afrikos valstybių labai daug protų nuteka ir mes niekaip nekovojame su šiuo neigiamu reikš, reiškiniu. Taigi norėčiau paklausti, kad tie, kurie šios procesus reglamentuoja, kuo jie vadovaujasi. Ir ar čia mes netaikome taip pat ir rasistinio bei ksenofobiško požiūrio į kai kurias, e, požiūrio kai kuriuose pietinėse ES valstybėse narėse. Pirmininkas, kas dar norėtų, niekas daugiau neprašo žodžio, tai vėl grįžtame žodis ponui Simonui. Dėkui, pirmininkė. Netaip mažai klausimų buvo pateikta taip greitai juos ir neatsakysiu. Ponios Argentinė klausimai. Noriu pasakyti štai ką. Kiekvienu atveju mūsų norima alternatyva yra formalus, oficialus redmisijos sustarimo, bet tango vienas nepašoksi ir taip pat ir su readmisijos susitarimais. Ne visuomet galime pasiekti, kad šalis partnerė nori tokį susitarimą sudaryti. Paimkime Afganistaną. Taip, bendras kelias būtų tas mažų žingsnelių kelias, didinant pasitikėjimą. Ir tikrai mes čia nekalbame apie masinės deportacijas. Būkim teisingi yra tik tai keturi gražinimo skrydžiai, kuriuose buvo parskraidinti atgal 70 žmonių, kurių kiekvieno prašymas buvo individualiai išnagrinėtas laikantis tarptautinės teisės normų ir kurių prašymai buvo nepagristi ir jie buvo gražinti į šalį su pilnu Afganistano valdžios įstaigų pritarimu. Ir noriu pasakyti, kad e, Afganistano prašymų tenkinimas, afganistaniečių prašymų tenkinimas sumažėjo nuo 70 procentų, nuo 60 procentų iki 30 procentų. Supraskite mane teisingai, aš nesakau, kad nėra jokių problemų, bet būtent dėl to mūsų e, pasiūlyme, kur norime sustiprinti Europos prieklapščio paramos biuro vaidmenį, Tai norime, kad tas biuras EASO priimdamas sprendimus remtųsi bendrais principais, parengtų specialias kilmių, kilmės šalies, kilmės šalių mm, lenteles ir kad būtų užtikrinta, kad valstybės narės, kurių kurios pirmiausia turi atsakomybę tokius sprendimus priimdamos, galvotų apie tą vidaus, vidinę apsaugą. Europos Sąjunga, skirtingai nei kitos pasaulio šalis, vis dar gali pasiūlyti prieglopsti visiems tiem, kam jo reikia bet viena iš sąlygų tą prieglopstį gauti yra išsamus individualizuotas prašymo vertinimas. Ir kai tas prašymas yra nepagristas, turi būti galimybė nelegalius migrantus gražinti į jų kilmės šalį arba į saugią vietą, saugią šalį, kur jie anksčiau buvo. O kalbant apie bendrus veiksmus, tai noriu pasakyti, kad tokie susitarimai nėra teisiškai saistantis, jie nesukuria nei teisinių prievolių, nei teisių. Pagal tarptautinę teisę tai yra ketinimų deklaracija, o mūsų tikslas yra sudaryti visapimantį pilnateisišką readmisijos sustarimą su Afganistanu, laikantis visų procedūrinių dalykų ir taip pat ir užsitikrinant parlamento pritarimą tam. Pagalbos klausimas. Vyriausioji įgaliotinė labai teisingai 5 spalio pasakė per tarptautinę konferenciją, kad nėra ryšio ir nėra tos sąlygos, kad jei nebus jei Afganistanas kažko nedarys, tai negaus paramos. Tokių sąlygų nėra, nes parama Afganistanui teikiama, norint užtikrinti tarptautinį saugumą. Mes turime septyniarių metų finansavimo programą, kurios vertė yra 1,4 milijardai eurų ir dar papildomai paramos lėšų yra numatyta, siekiant užtikrinti, kad tie žmonės, kurie grįžta į Afganistaną, gauna paramos paketą. Ir taip mes galėsime geriau stebėti, koks tolesnis tų žmonių likimas. Ir tikrai čia nekalbame nei apie jokių sąlygų nustatymą, nei apie šantažą, tiesiog čia kalbame apie partnerystę ir bendradarbiavimą su Afganistano partneriais. Pone Gomeš. minėjo, kad trečiųjų šalių piliečių nuostatos ne visuomet palankiai sutinkamos šalių partnerių, kai sudaromi readmisijos susitarimai. ES Turkijos pareiškimas. Jei pasižiūrėtume ES ir Turkijos readmisijos susitarimą, tai jei aš neklystu, Turkijos prievolė priimti ir trečiųjų šalių piliečius įsigalioja tik po trejų metų, nuo tada, kai pradeda galioti prievalė priimti savo šalių piliečius. Ir čia, aišku, tada šalies kaip tranzito šalies vaidmuo išriškėja. Manęs buvo klausima, ar mes konsultuojamės su išorės veiksmų tarnyba, tai pasižiūrėtumėt į komunikatą dėl viduržėmio jūros kelių, tai tą komunikatą mes parengėm kartu. Taigi mes ne tik konsultuojamės, mes kartu ir dirbame. Ir niekur tame e, dokumente nekalbama apie redmisijos susitarimus su Libija kalbama apie bendrą darbą su tarptautiniais partneriais, kaip ir su vyriausiojų jungtinių tautų pabėgėlių reikalų komisaru, užtikrinant žmonėm tą humanitarinę pagalbą, apsaugant žmogiškąjį orumą, numatant bendras e, programas, kad tie žmonės, kurie dabar Libijoje e, užstrigę, galėtų grįžti į savo gimtinės ir kartu su Libijos pasienio, jūrų pasienio apsauga užkirsti kelią galimom katastrofom. Nes jei žmonės bandytų per jūrą patekti į ES, tas, tas yra neįmanoma, tai reikia užkirsti kelią, kad jie neplauktų tą jūrą ir neskestų, nes jau 400 žmonių yra nuskendę. Aš pritariu jūsų pozicijai, kad turime turėti saugius ir teisėtus kelius patekti Europos Sąjungą ir dėl to mes pasiūlėme Melinosios kortelės direktyvą, pasiūlėme perkelimo, resettlement galimybę, kas labai išryškinta mm, ES Turkijos susitarime ir viduržėme jūros dokumentuose, bet turime būti realūs ir tie legalūs keliai nėra vienintelis sprendimas. Nigerija. E, praėjusiais metais nigeriečiam buvo e, suteikta 30-40 tūkstančių legalių leidimų atvykti ES, bet nigeriečių nelegaliai keliaujančių skaičius dar labiau didėja. Buvo klausima apie Somaliją ir mes dabar, kiek žinau, su Somalija nesiekėme sudaryti readmisijos susitarimo. Gal aš čia ir klystu, jei taip tą, tą klaidą vėliau ištaisysiu. O kalbant apie tą bendrą kelią pirmin ir tuos skrydžius, ar, ar buvo kažkaip ribojami tie skrydžiai? Ne, nebuvo ribojami, bet kalbant apie skrydžius į Afganistaną, tai visi tie skrydžiai yra koordinuojami su Afganistano valdžia. Ir čia jau konkrečios valstybės narės tą daro. Noriu priminti, kad e, tie klausimai, ypač situacija su Maliu, yra labai jautrus, užtat mes turime labai atsargiai ir diskretiškai veikti kartu su partneriais. Mes nedeportuojame žmonių, kuriem reikia tartautinės apsaugos. Tas nevyksta. Kiekvienas iš priimtų sprendimų remiasi kompetentingos valstybės narės institucijų sprendimu po individualizuoto vertinimo proceso. Ir iš tiesų mes čia situaciją atidžiai sekame ir jei manome, kad kažkas negerai, tai iškart tada pateikėme užklausą valstybės narės atitinkamom institucijom ir žiūrime, kokia yra situacija. Buvo klausima apie nelydimus nepilnamečius ir minimi tie pažeidžiamumo kriterijai. Ir valstybės narės laikosi tų kriterijų ir yra aišku, kad joks nelydimas nepilnametis nebus gražintas, neatsekus jo šeimos narių arba neužtikrinus tinkamo prie, tinkamų prieimimo sąlygų tam nepilnamečiui gražinimo šalyje. Ir kalbant apie situacijas įvairiose valstybėse, pavyzdžiui, kaip Afganistane, aišku, kad tos situacijos yra įvairios. Kai svarstomas prašymas ir žiūrima, kurios teritorijos yra saugios, kurios ne, tai čia mes naudojamės Europos e, prieglopščio paramos biuro nuomonė ir netaip seniai tas biuras paskelbė dokumentą apie saugumo situaciją Afganistane. Prieš atvykdama šiandien į jūsų komitetą tariausi su savo darbuotojais yra į Afganistaną gražintų žmonių iš Pakistano ir Irano. Ir kodėl tie žmonės gražinti? Tai todėl, kad 40 procentų atvejų saugumo situacija pagerėjo ir tas tą tai ir įrodo grįžę žmonės. O dabar situacija yra tokia, kad visi sprendimai priimti atskirai nagrinėjant kiekvieną atvejį, jį vertinant ir apsvarstant tinkamumą kandidato gauti ar negauti apsaugą ir mes tikrai neatmetame nei vieno prašymo, kuris, žmogaus, kuris turi teisę tokią apsaugą gauti. Mes vėliau pradėjome. Jūs pavėlavote šiek tiek. Tai porą minučių galiu Jums skirti, ar norėtumėte dar trumpai pasisakyti. Taip, labai ačiū. Man atrodo, kad tikrai sudėtinga yra tai, kad mes vykdome politinius debatus, kai jūs tokiais neužsimate. Man atrodo, kad tai yra dabar nemažas trūkumas. Tai viena. Antra, Jeigu kita šalis nenori pasirašyti oficialaus readmisijos susitarimo, nesvarbu dėl kokių priežasčių, tai nereiškia, kad ir mūsų pusė turėtų nebeteikti parlamentui pačios naujausios specifinės informacijos. Mano galva, dėl to nedingsta bent jau moralinė pareiga mums pateikti informacijos raštu apie kiekius, kiek žmonių juda, kur jie juda, kokia yra organizuojama tolesnė veikla. Taigi man atrodo, kad e, tolesnis Jeigu tokia informacija nėra suteikiama, tai yra užkartamas kelias, užkartamas kelias man pasinaudoti savo kaip parlamentarės teisę dirbti. Ir tikrai nepakanka, kad mes galėtumėm pažiūrėti Twitterio E, žinutės, kurias kelbė Malio prezidentas. Ne, mums reikalinga detalesnė, išsamesnė informacija apie tai, kokios lėšos skiriamos, iš kur ir kur juda žmonės. Tai galėtų būti sprendimo dalis. Gal galėtumėte tai pasiūlyti ateityje. Nes e, tikrai nėra taip, kad parlamentas prieštarauja readmisijos susitarimais mano pačios frakcija gal ir nelabai ne tuo patenkinta, bet apskritai bendrai paėmus parlamentas yra už readmisijos susitarimus. Taigi jūs galite patys pakišti savo koją, nerodydami mums e, informacijos. Dėkui, pirmininkė. Ačiū, labai naudingas pasisakymas. Prieš atsakant į šitą klausimą gal galėtume kaip tik to ir paprašyti nes tikrai mums priklausytų gauti iš komisijos reguliarius e, duomenis. Tai labai naudingas pasisakymas. Gal norėtumėte pasisakyti, ar po to, ar man suteikti žodį panigomės? Aš esu pareigūnas, ne politikas, atsiprašau, jeigu nuvyliau jūs savo atsakymu. Uh, bet galiu pasakyti štai ką. Aš ką tik ėmiausi šito darbo. Man atrodo, kad e, vidaus reikalų generalinio direktorato pareigose viena iš mano pareigų yra vykdyti tokius dialogus ir ponės Adžentinė aš manau, kad tai, ko jūs dabar prašote, yra būtent tai, ką aš stengiuosi ir įgyventinti. Aš tikrai mielai, reguliariai galiu jums teikti tą informaciją, galime susitarti dėl to, kaip tą reikėtų padaryti, ar žodžiu, ar raštu, bet taip aš sutinku, kad tai yra dialogo dalis ir tikrai mes neturime ką slėpti. Ir kaip sakiau anksčiau, mes visi čia esantis, įskaitant ir mane, tikrai norime pirmenybę teikti readmisijos susitarimams, bet turime suvokti, kad ne visada įmanoma tuos susitarimus sudaryti, bet be abejo galime veikti skaidriai ir jums pateikti visą turimą informaciją. Taip, mūsų kompetencija yra gauti tą informaciją, klausimas tik yra kaip. Taip, bet e, ponė Argentinė žino, kad jūs nesate politikas, manau, kad čia viskas mums aišku. Ana, labai trumpai. Aš pasižymėjau, ką jūs sakėte, man labai patiko. Man patiko tai, kad ponė Mogerinė nekalba apie redmisijos susitarimą su Libija, bet pirmininkaujanti Malta vėl atgaivino šitą klausimą ir tai kelia nerimą. Ypač, kadangi žinome, kad e, Libijoje nėra valdžios, nei, nei vienas nėra atsakingas kaip ir yra noras, bet nėra, kas galėtų tą norą įgyvendinti. Ir jūs paminėjote Tarptautinę migracijos organizaciją ir Junktinių tautų pabėgėlių klausimų e, komisarą. Man atrodo, kad Tarptautinė migracijos organizacija net nebeturi savo padalinio ten Libijoje. Jie persikelia į Tunisą. Jie ten dirba šiek tiek toj Libijoje, bet e, turėjo iš ten išsikraustyti. Uh, O dėl žmogaus teisų komisaro padalinio Libijoje mes to norėjome ir siekėme, bet e, nepasiekėme. Ir man buvo pasakyta, kad e, taip e, žmogu, pabėgėlių teisų komisariato atstovai buvo Libijoje tuo metu, bet jie neturėjo oficialių įgaliojimų. Tai apie ką mes čia kalbame? Libijoje nėra nieko, kas galėtų su mumis bendrauti ir sudarinėti susitarimus su ES ir paskui juos įgyvendinti. Iš tiesų, jūs teisi, darbas tikrai nebus lengvas ir tai bus vienas iš pagrindinių skirtumų, lyginant šitą susitarimą su uh, susitarimu tarp Turkijos ir ES nes Turkija buvo partneris, kuris pilnai kontroliuoja savo teritoriją, o Libija, aišku, yra visiškai kitoks atvejis. Ir, na, dirbti su tarptautinė migracijos organizacija mes ketiname dirbti toliau, visai nesiniai pasirašėme 20 milijonų e, projektą. Ir Taip, tarptautinė migracijos organizacija dabar naudojasi vietinių Libijos gyventojų pagalba, bet čia kalba yra apie apskritai dialogo palaikymą su Libija ir dabartinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje, kad tokios organizacijos kaip Tarptautinė migracijos organizacija galėtų savo funkcijas vykdyti. Nesakau, kad tai bus labai lengva, bet manau, kad mes turime nenuleisti rankų kad tie žmonės, kuriems mirtinai reikalinga parama, tą paramą ir gautų. Kągi, liko mums 15 min... jau mes vėluojame 15 minučių. Noriu dar pasakyti, kad yra prašymas dėl teisinės nuomonės dėl Afganistano. Ir taip pat dėl to, ką prašė ponės Argentinė, tai susitarsi, manau, dėl to. Ir komisija mus turbūt informuos apie e, redmisijos susitarimus kitą semestrą. Dėkoju už tai, kad atvykote ir mus informavote. Dėl kitos norėsite pasisakyti? Gerai, be abejo, žinoma. Kągi kolegos, pereikime prie 18 darbo tvarkės punkto, tai yra studijos pristatymas tą studiją užsakė politikos departamentas e, atsakingas už piliečių teisės ir konstitucinius klausimus. Šitoje studijoje yra įvertinama galiojanti ES teisė ir nacionalinė teisė migrantų nelegalaus gyvenimo srityje. E, ten yra vertinama 2002 metų nelegalių gabentojų paketas ir yra vertinama, kokį poveikį tiek tiesioginį, tiek netiesioginį e, dabartinė teisinė sistema turi teisės praktikai kai kuriuose valstybėse narėse ir ten dėmesys yra skiriamas e, humanitarinės išimties nuostatai, kur yra numatyta nelegalus gabenimo direktyvoje. Dabar steiksiu žodį poniai Jennifer Olsop, ji yra Oksfordo universiteto tyrėja, ji mums trumpai pristatys šitos studijos rezultatus. Sveikinu atvykus, džiaugiuosi, kad esate čia. Diskusijoms turime maždaug pusvalandį. Taigi dar nepamirškime, kad bus klausimų, į kuriuos visada naudinga atsakyti. Taigi, jeigu galėtumėte truputį sutrumpinti savo pristatymą, gal 15 minučių jums pakaktų, kad liktų laiko klausimams. Dėkui. Prašau. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti komitetui už tai, kad patikėjo mums atlikti tokią svarbę studiją. Jos tikslas buvo įvertinti 2002 metų gabentojų paketą ir ar jis pasiekė savo tikslą, nes valstybės narės ėmė vis labiau e, nerimauti dėl to, kad būdavo kriminalizuojama E, humanitarinė pagalba nelegaliems migrantams ir pabėgėliams. ES teisinę sistemą šioje srityje sudaro 2002 metų gabentojų paketas, į kurį eina 2002 metų direktyva, kur yra apibrėžiama nelegalus atvykimas ir išvykimas ir buvimas šalyje. Ten taip pat remiamasi pagrindų sprendimu. 2015-2020 metai e, jiems yra numatytas veiksmų planas ir ten yra numatyta, kad komisija 2016 metais turi pateikti pasiūlymus, kaip pagerinti šiuos teisinius instrumentus. Ir veiksmų plane bus, buvo parašyta, kad komisija stengsis, kad atsirastų tinkos, tinkamos baudžiamos e, sankcijos, kurios baustų tuos, kurie teikia humanitarinę pagalbą nelegaliems migrantams. Taigi mes norėjome įvertinti šitą direktyvą ir jos poveikį, taigi pritaikėme e, požiūrį iš apačios į viršų. Uh, įvertiname mm, nelegalių migrantų paketą. Taip pat vertiname tarptautinius ir regioninius žmogaus teisų gynimo instrumentus. Žiūrėjome, kaip tarptautinė teisė yra įgyvendinama konkrečiose valstybėse narėse. Taip pat surinkome duomenys apie e, baudžiamo persiekiajimo atvejų skaičių kai kuriuose atrinktose valstybėse narėse. Na ir galiausiai atlikome keli, kelis tyrimus kartu su pilietinės visuomenės organizacijomis, su kai kuriais miestais ir laivų savininkais. Jie padėjo mums įvertinti, ar padeda ta nelegalaus gyvenimo direktyva E, dabartinėje situacijoje. Ir dabar pabrėšiu tris rezultatus, tai yra rezultatus, kurie buvo nustatyti šiuose trijose srityse. Taip pat pateiksiu keturias rekomendacijas Europos parlamentui, kaip būtų galima pagerinti e, pervežėjų direktyvą, vadinamą Facilitators Directive. Tuos rezultatus galima taip pat bus aptarti. Aš laukiu kitos skaidrės, kur yra apibūdinta ta direktyva. Štai. Taigi, gabenimo direktyva kalba apie nelegalių migrantų atvykimo ir išvykimo pagalbą ir jų likimą valstybėse narėse pirmo straipsnio aštuntoje dalyje yra numatoma prievalė valstybėms narėms pritaikyti baudžiamasias sankcijas bet kuriam žmogui, kuris padeda nelegaliam migrantui atvykti į valstybę narę arba per ją keliauti, pažydžiant e, konkrečios valstybės narės teisę. Pirmas B straipsnis ragina numatyti sankcijas bet kuriam žmogui, kuris finansiniais tikslais sąmoningai padeda bet kuriam e, nelegaliai esančiam asmenį likti valstybės narės teritorijoje, tai pažeidžiant valstybės narės įstatymus. Kitas straipsnis e, yra vadinamas humanitarinės išimties nuostata ir jeigu kuri nors valstybė narė, kuri nors valstybė narė nuspręstų nepritaikyti šitų sankcijų, tai jos tikslas turi būti grinai pateikti visiems žmonėms humanitarinę pagalbą mes nustatėme keletą įgyvendinimo spragų, vertinant kaip yra įgyvendinama jungtinių tautų nelegalaus gyvenimo protokolas ir šita direktyva. Mūsų e, ataskaitos 29 puslapyje yra e, rezultatai, ten yra keletas temų paminėta. Pirma, dėl finansinės naudos elemento įtraukimo, jo aktualumo, taip pat e, dėl baudos ir bausmių išimties galimybės ir taip pat konkretūs saugikliai nelegalų žmonių gabenimo aukoms. Nustatėme, kad valstybėse narėse valstybėms narėms yra paliekamos pernelyg didelės laisvės įgyvendinant direktyvą, ją perkeliant į savo nacionalinę teisę. Pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse narėse yra numantoma, kad e, asmens šeimos narėms negali būti pritaikomas baudžiamasis persekiojimas. Bet e, tai prieštarauja jungtinių tautų uh, protokolui, kur yra numatoma, kad e, norint pritaikyti e, teisinį persekiojimą privalo būti finansinės naudos elementas. Junktinių tautų protokolas numato išimti šeimos nariams ir palaikymo grupėms, pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijoms ar religinėms organizacijoms. Kitose valstybėse narėse e, šeimos nariai yra areštuojami, jiems yra pritaikomas teisinis persekiojimas, teisinė atsakomybė. Ir dabar nustatyta, kad 25 procentai atsakovų, kuriems yra pateikiami kaltinimai, kai kuriuose valstybėse narėse yra e, kaltinamųjų šeimos nariai. Dar viena ne visai reglamentuojamas rytis yra tai, kad e, humanitarnės išimties nuostata neapima tų e, žmo, kad neapima gyventojų valstybėse narėse, bet tik tai atvykstančius ir išvykstančius asmenis. Ir čia vėlgi tas finansinės naudos elementas lieka. Na, humanitarnė pagalba šiaip jau iš esmės nedėra su bet kokiu finansiniu pelnu ar finansinė nauda. Ir dėl to galima kriminalizuoti e, gero norinčius asmenis ir, ir dėl to atsiranda tokia pilka zona. Be to, pirmo B straipsnio formuluoti reiškia, kad nors ir nėra tiesiogiai raginama e, patraukti baudžiamon atsakomybėn asmenys, kurie be jokios finansinės paskatos teikia nelegaliems migrantams būstą ar maitinimą, bet vis tiek tokia galimybė lieka. Tai yra labai svarbu ir pilietinė visuomenė nurodė kaip tik šitą pilkąją zoną. Toliau kalbant apie tai, ar e, finansinės išimties e, nuostata yra perkeliama į nacionalinę teisę, buvo nustatyta, kad kadangi nėra aišku, kas yra ta humanitarinė išimtis, atsiranda labai daug įvairiausių interpretacijų. Mm, kalbant apie tuos, kurie padeda nelegaliai atvykti ar likti šalyje, tai jiems pritaikomos nuobaudos galioja su pagrindų sprendimu, bet tos sankcijos e, dera su pagrindų sprendimu, bet e, jos labai skiriasi valstybėse narėse. Ispanijoje, pavyzdžiui, yra vieneri metai, Graikijoje 10 metų, Junktinė karalystė 14 metų kalėjimo yra numatoma. Kai kur yra smulkesnės nuobaudos numatomos tiems, kurie padeda nelegaliems migrantams atvykti arba išvykti, didesnės nuobaudos numatomos tiems, kurie padeda jiems likti. Ir dėl to yra įvairiausi skirtumai tarp valstybių narių ir nėra teisinio iškumo. Kas yra numatoma pagrindų sprendime, tai yra e, saugikliai migrantams, kurie nukentėja nuo nelegalaus žmonių gabenimo. Junktinių tautų protokolas taip pat numato e, sunkinančias aplinkybės, kai e, žmonės yra gabenami ne žmogaus orumą žeminančiomis sąlygomis arba yra išnaudojami. Taigi mūsų rekomendacijos yra tokios, kad komisija turėtų pasiūlyti, kaip reformuoti šitą gabenimo direktyvą, kaip ją būtų galima tiksliau perkelti nacionalinę teisę, kad būtų galima išvengti dviprasmybės ir sankirtų tarp šios direktyvos ir jungtinių tautų protokolo. Mes taip pat siūlome, kad būtų numatyta privaloma e, nuobaudų sistema pagalbos e, nelegaliems migrantams atvykti, išvykti iš šalies arba joje likti atveju. Taip pat mes manome, kad reikėtų paminėti finansinės naudos aspektą e, visiems atvejams ir tai turėtų būti viena iš sunkinančių aplinkybių. Taip pat e, noriu pasakyti, kad finansinės naudos elementas turi apimti neteisėtą pelną, neteisėtą naudą, tam, kad nebūtų apkaltinami ir traukiami baudžiamojo atsakomybę ant gero norintys e, pagalbininkai. Kitas mūsų studijos aspektas nagrinėjo mm, apkalimo mastus kiek daug yra patraukimo baudžiamon atsakomybė na atveju. Tai yra labai svarbus rodiklis, bet statistika apie tai, kaip praktiškai direktyva funkcionuoja nacionaliniu mastu, yra labai nepakankamos. Ta informacija yra nepakankama, o jeigu ji kur nors ir yra, tai e, ji nėra viešai prieinama ir nėra renkama visos ES mastu. Taigi mes atlikome atvejo analizus, analizės keliose valstybėse narėse. Tai buvo vienintelis būdas, kaip galėjome įvertinti, kokiu mastu yra traukiama baudžiamo atsakomybėn. Nustatėme, kad kriminalizavimo atvejai e, apėmė šeimos narius, kai kuriais atvejais. Galbūt esate girdėję apie Rob Lori atvejį. E, jis buvo suimtas už tai, kad Sira vaiką pervežė iš kalė į Junktinę karalystę. Ir taip pat buvo suimtas vienas prancūzijos ūkininkas už tai, kad padėjo mm, prieglapščio prašytojams atvykti iš Italijos per sieną į Prancūziją. Mūsų studija taip pat rekomenduoja numatyti prievalę valstybėms narėms sukurti tinkamas sistemas, kurios padėtų stebėti direktyvos įgyvendinimą ir praktinę jos naudą ir kad būtų įmanoma ir e, kokybinių, ir kiekybinių aspektų įvertinti direktyvos įgyvendinimą. Labai sunku įvertinti, ar teisinė priemonė yra naudinga ar pasiekia savo tikslą, kai duomenų labai trūksta. Na, minimalios normos yra paminėtos 65 studijos puslapyje. Trečioji mūsų studijos dalis buvo skirta e, šios direktyvos ir viso paketo poveikiai pilietiniai visuomeniai vertinti, nustatėme keletą dalykų. Visų pirma, kai kurios pilietinės visuomenės organizacijos tikrai baiminasi galimų sankcijų, jos jaučia apskritai baimę dirbdam, dirbti su nelegaliais migla, migrantais ir tai turi neigiamą poveikį. Ir mes manome, kad šitą neigiamą poveikį reikėtų, poveikį reikėtų pasižiūrėti labai e, rimtai. Ir čia norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į lentelę, kur yra išvardytos paslaugos, kurias teikia e, respondentai iš pilietinės visuomenės. Šita lentelė parodo, kokia yra svarbi tų nevyriausybinio organizacijų pagalba. Pilietinės visuomenės atstovai jaučia patraukimą baudžiamon atsakomybėn kaip realią grėsmę. Kai kurie paminėjo ir realius atvejus, kai jiems buvo pritaikytos teisinės sankcijos. Čia vėlgi būtų galima pasiremti statistiką. Nedaug respondentų mums pateikė informaciją apie tiesioginės sankcijas arba tiesioginio patraukimo baudžiamojo atsakomybėn atvejus. Ir dėl to mums tikrai labai trūksta išsamios statistikos, norint įvertinti, koks yra patraukimo baudžiamojo atsakomybėn lygis valstybėse narėse. Keletas iš pavyzdžių, kuriuos mums pateikė respondentai apie tai, kaip buvo patraukti mm, baudžiamojo atsakomybėn, tai buvo e, lėšų rinkimo veikla, taip pat viešųjų lėšų neteisingas panaudojimas, taip pat palapinės pastatymas pabėgėliams, kol jie laukia eilėje prie maisto. Jie buvo apkaltinti dėl to, kad neteisėtai išnaudojo valstybė priklausančią žemę, žemės plotą iš tikrųjų mm, perspektyva būti patrauktajam baudžiamojo atsakomybėn e, yra labai gazdinanti. Štai vienas atvejis, kai fotožurnalistas buvo, e, ji buvo apkaltinta dėl to, kad e, į Šiaurės Afrikos teritoriją pervežė keletą nelegalių migrantų. Ji paneigė kaltinimus, jis pasakė, kad tiesiog nurodė jiems kelią į pabėgėlių centrą ir juos beinančius nufotografavo, bet iš jos buvo atimta visa nufotografuota medžiaga, ji buvo e, pasodinta į kalėjimą 12 valandų. Po to ji buvo paleista, bet teigia, kad tas jos sulaikimas e, prilyksta teisiniam persekiojimui. Ir visi tie savininkai, kur, iš kurių buvo atimta jų nuosavybė, mm, elgesi su jais vertino labai panašiai. 46 mūsų ataskaitos puslapyje galite rasti daugiau informacijos apie tokius atvejus. Gazdinimas. Gazdimas vyksta keliomis formomis. Pavyzdžiui, institucijų neveiklumas yra vienas iš tokių būdų. Viena organizacija mus informavo, kad Slovenijoje traukinių stotyje policija neleido savanoriams pakviesti gydytojus, padėti mm, žmogui, kuriam reikėjo pagalbos, nors ta greitoji pagalba stovėjo prieš e, stotį. E, Italijoje dažnai žmonės yra perkeliami iš e, aikščių, kur buvo dalinamas maistas pabėgėliams, tą maistą jiems teikė humanitarinės pagalbos savanoriai teikėjai. Pilietinė visuomenė informavo, kad yra labai didelis samišis, yra neaišku, kaip ta e, padėjimo direktyva turi būti gyvendinama valstybėse narėse ir tai taip pat turi neigiamą poveikį. Daug mūsų respondentų sakė, kad jie tikrai norėtų nepažeisti įstatymų. Taip pat e, buvo kalbama apie tai, kad trūksta koordinavimo tarp nacionalinių ir vietos valdžios institucijų, iš to atsiranda dviprasmybės atvejai, o ta dviprasmybė, vertinant humanitarnės pagalbos teikėjus, savanorius ir pilietinės visuomenės organizacijas, tai reiškia, kad pažeidžiamos grupės, pavyzdžiui, beslaukiančios moteris arba vaikai, e, praranda prieigą prie paslaugų, kurios jiems teisiškai priklausytų administracijos darbuotojai viešuosiuose ligoninėse Kipre, pavyzdžiui, e, praneša apie nelegalių migrantų atvykimo atvejus, nors ir neturi teisinės prievolės tai daryti. Prieš paskutinis mūsų nustatytas rezultatas yra toks, kad valstybės narės įgyvendinamos galbininkų e, direktyvą sukuria migrantų socialinės atskirties situaciją. Nebelieka pasitikėjimo iš negalių, nelegalių migrantų e, pusės ir taip pat buvo pasakyta vienas iš respondentų, kad yra ribojamos ir mūsų kaip Europos piliečių teisės padėti. Taigi mažėja abipusis pasitikėjimas. Ir pilietinės visuomenės organizacijos praranda galimybę įgyvendinti savo oficialią teisę gelbėti ir padėti negaliems migrantams atsidūrusiems pavojuje. Ir be to e, trūksta lėšų iš ES, e, kurios galėtų padėti pilietinės visuomenės organizacijoms teikti humanitarnę pagalbą legaliems migrantams Ir yra dar dvi rekomendacijos, e, kurias norėtume pateikti. Jos yra paremtos mūsų e, bendravimu su pilietinėmis visuomenėmis, visuomenės organizacijoms. Pirma, tas lėšos turėtų būti skirtos pilietinės visuomenės organizacijoms, kad jos galėtų e, patenkinti nelegalių migrantų humanitarinius poreikius. Taip pat reikia sukurti apsaugą legaliems migrantams ir, ir suteikti jiems galimybę gauti, galimybę pasinaudoti savo teisėmis. Ačiū. Ataskaita jums visiems buvo išplatinta. Trys kolegos norės pasisakyti. Nelabai daug turime laiko, tai norėčiau dar pasitikslinti, ar bus norinčių pasisakyti. Panas Kosta, keturi kolegos tada, ar būtų dar norinčių pasisakyti, pane Vikstrom. Lambert, gal dar kas nors? Ir Barbara. Ar jau nebeleisiu daugiau pasisakyti niekam, nes dar trys punktai mūsų laukia. Pakankamai nemažai norinčių pasisakyti ir laiko tikrai mažai. Taigi, kolegos, labai prašau kalbėti trumpai, nes mūsų laukia dar daugiau klausimų, kuriuos reikės aptarti. Taigi prašau kalbėti glaustai. Cecilė, žodis jums. Dėkoju, Klodai. Man atrodo, kad labai svarbu atkreipti dėmesį į tokį dalyką, į tą, kurį mes jau minėjome. E, kalbėdami apie ankstesnius klausimus. Ir šitas klausimas taip pat buvo išsamios e, dosie e, tema. Iš tiesų, žmonių gyvybių gelbėjimas yra solidarumas su tai žmonėmis, kurie yra pavoje, bet taip pat tai yra ir įsipareigojimas pagal 68 jungtinių tautų konvencijos e, E, straipsnį, e, nes visos valstybės narės tą yra pasirašę tą e, konvenciją. Tai reiškia, kad jeigu žmogus patiria pavojų atviroje jūroje, jam turi būti padedama. Reikia gelbėti žmonių gyvybės, bet dėje šitos nuostatos nesilaikoma. Kiek ir dažnai yra netgi primami įstatymai, e, kurie e, kelia grėsmę žmonėms. Ir e, pavyzdžiui, jeigu kažkas padeda arba net ir aukos visi yra baudžiami pagal tuos įstatymus, tai yra grėsmė. Net taip pat ir humanitarinių organizacijų darbui, tokiu, darbas tokiu būdu daromas neįmanomas ir nuo to, aišku, e, nukenčia tie asmenys, kurie nori dalyvauti e, teikdami tokią socialinę pagalbą. Ir mes turime apsaugoti asmenis e, pagal minėtą Junktinių tautų konvencijos straipsnį. Aš pati esu dirbusi gydytoja ir aš manau, kad mūsų visų pareiga yra pamačius žmogų, kuriam kilo pavojus, padėti tam žmogui. Negalima to žmogaus e, ir ga, negalima dėl to, kad suteikiai pagalbą teisti žmogaus ir bausti. Dėkoju, Cecilija. Aš nežinau, ar mes galėsime išsa, savo leisti išsames diskusijas E, galbūt reikia tiesiog, jeigu turite, užduokite e, specifinius klausimus, nes mes turime 16.45 baigti diskusiją šiuo klausimu. Todėl prašau nediskutuoti tiesiog, o užduoti klausimus. Ana, prašau. Well, I, I... Doing... Visų pirma, norėčiau padėkoti už tai, kad atlikote šią studiją, nes jinai yra tokia prieštaringa. E, e, ji yra dar nepribrendusi e, tikslui, bet kita vertus ir tas tikslas nėra dar subrendęs. Mes turime tam tikrus įsipareigojimus, humanitarinius įsipareigojimus, bet dažnai valstybės narės užmerkia akis ir tai leidžia. E, veikti nelegaliems gabentojams. Mes žinome e, tų negalių gabentojų verslo mo modelį ir jis yra skatinamas dėl to, kad mes e, netveriame kelių legaliai migracijai. Ir kai valstybės narės bando kriminalizuoti e, žmonės, kurie bando tiesiog e, gelbėti ne tik žmonių gyvybę žmonės, bet ir mūsų reputaciją. Iš tiesų yra e, svarbu kalbėti apie šią problemą. Ir reikia kalbėti apie auksinių vizų e, migrantus E, ir dažnai čia mes kalbame būtent apie e, mokesčių, e, tuos, kurie vengia mokėti mokesčius, jie atvyksta į Europos Sąjungą. E, taip pat, aišku, reikia nepamiršti ir pinigų plovimo, kuris yra susijęs taip pat su tais e, gabenimo atvejais ir, ir su ta auksinių vizų sistema, kurią turi kai kurios valstybės narės. Iš tiesų visuomet, kai gauname tokį pranešimą, kaip šis tokia ataskaita, yra pagunda komentuoti viską, kiekvieną punktą, bet kaip jau minėjau, mes neturime tam laiko. Aš norėjau jūsų paprašyti, kad jūs tik tai klausimus užduotumėte. E, ponas Aelao, dėkoju. Aš suprantu, kad reikia daugiau teisinio aiškumo. E, tačiau nepaisant to, e, tos humanitarinės e, pastangos gali duoti savo vaisius. Ir, e, pavyzdžiui, Um, privačios gelbėjimo iniciatyvos padėjo išgelbėti tūkstančius gyvybių viduržėme jūroje. Ir aišku, bet tai suteikia vilčių ir tiem pabėgėliam, kurie žino, kad jeigu juos humanitarinės uh, pagalbos laivai uh, paima, tai jie ir pateks į ES teritoriją. Ir aišku, tokia, e, tai irgi tampa nusikaltelių e, tarsi veiklos modeliu. O kas yra e, blogiausia, ta humanitarnė pagalba jūroje dažnai paskatina dar ir daugiau migrantų leistis į pavojingą kelionę. Todėl yra svarbu ne tik aiškinti, valstybėms narėms, turėtų, kas e, turėtų būti leidžiama daryti humanitariniams darbuotojams, nekriminalizuojant jų, bet taip pat ir, kad humanitarinės organizacijos suvoktų kai kurias pasiekmes. Dėkuoju toliau, ponas Kosta. E, mane, man būtų įdomu sužinoti, Man būtų įdomu sužinoti, ar jūs savo studijoje nagrinėjote klausimą, kokį poveikį e, turi tos atgrasimo priemonės ar atgrasimo efektas iš šitos direktyvos. E, poveikį tiems, kurie e, savanoriškai solidarizuodamiesi su pabėgėliais padeda jiems ir bando atstovauti e, tai, ką turėtų atstovauti iš tiesų ES savo politiką. Ar jūs e, nustatėte, kad šita direktyva prisidėtų prie to, kad savanoriška veikla, e, o mes tą girdime gražiose, iškilmingose kalbose kai kurių ES politikų, kad jie labai remia tokia, tokias iniciatyvas, bet iš tiesų praktikoje matome priešingą rezultatą, kad tokia veikla yra visiškai nepageidautina ir kad netgi taikomas atgrasimas. E, Todėl norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad šita studija galbūt galėtų aiškiai parodyti, kad jeigu yra kažkoks nepageidaujamas politinis efektas, e, tai e, tokioje e, vietoje nenorima palaikyti tų tokių pilietinių iniciatyvų, savanoriškų iniciatyvų. Norėjau paklausti, ar jūs radote kažkokius pavyzdžius to, ar nagrinėjote šį klausimą savo studijoje. Dėkoju, Cecilija. Dėkoju, Klodai. Norėčiau padėkoti už šitą studiją, ji iš tiesų labai reikšminga ir naudinga mums. Kaip tik praėjusią savaitę peticijos komitete nagrinėjome peticiją e, organizacijos Prom 8 kuri e, davė, e, kurie mums, mums pristatė savo veiklą viduržėme jūroje. Iš tiesų buvo labai įdomios diskusijos. E, atleiskite, bet turiu pakartoti, kad gelbėti žmonių gyvybės viduržėme jūroje, jūroje e, turėtų būti, tai turėtų būti nesvarstytinas klausimas. Manau, kad negalima humanitarnės pagalbos e, e, bausti už ją, nes tai yra tikrai skandalas. kad humanitarinė pagalba skatina migraciją, tai yra skandalingas pranešimas, bet apie ką mes kalbame? Mes kalbame apie uh, tai, kas yra svarbu kiekvienam žmogui, kiekvienai žmogiškai būtybei e, šiame žemynė visame pasaulyje. Pareiga gelbėti gyvybę yra moralinis įsipareigojimas ir, ir e, tai mes ir turime turėti omenyje. Tai, ką jūs atli... šitą studiją, kurią jūs atlikote, iš tiesų yra labai svarbus dokumentas. Mes jo, jį pasitelkę galėsime daryti e, spaudimą komisijai E, kad šita direktyva būtų priderinta prie e, suderinta su e, esamais teisės aktais, su ES teisės standartais ir taip pat su valstybių narių teisė. Ir tie veiksmai turėtų būti privalomi, o ne savanoriški, ką matome pirmo straipsnio pirmoje dalyje. Ir yra baisu, kad už tai e, taikomos sankcijos. Manau, kad šito komiteto e, posėdžio žinia turėtų būti tokia. Mes turime e, visur, net ir leisdami teisės aktus, e, remtis tuo, kas yra mūsų kaip žmonių pora, moralinė pareiga. Dėkuoju toliau, Džin Lambert. Aš Taip pat norėčiau pritarti tam, ką pasakė kolegė ir, aišku, norėčiau padėkoti už atliktą studiją. Mes matome, kad vis daugiau e, atvejų yra, e, vis daugiau bylų yra valstybėse narėse prieš e, tuos žmonės, kurie bandė vykdyti kažkokią tai pagalbą. Ir netgi teisiami žmonės, kurie dirba medicininį darbą, jiems neleidžiama teikti pagalbos. Ir iš tiesų tai sukelia įtampą ir manau, kad mes turime spręsti šį klausimą ir turime atsižvelgti į jungtinių tautų rekomendacijas. Norėčiau užduoti Jums klausimą. Ar ar būtų kažkokia pridėtinė vertė, jeigu komisija bent jau išleistų kažkokias gairias, kaip turėtų elgtis valstybės narės, kad, kad būtų aiškesnė situacija. Aš čia turiu omenyje tokias situacijas, situacijas žmonių, kurie e, negali būti gražinami, nors jie, jie gavo neigiamą sprendimą dėl prieglopščio. E, E, ir dažnai tie žmonės lieka tarsi tokie, tarsi tokie tokioje niekieno žemėje, neiškioje situacijoje ir galbūt kažkokios gairės padėtų bent laikinai pagerinti situaciją. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už, už šią studiją ir norėčiau pasakyti, pap, paprašyti jūsų paaiškinti, kas vyksta kai kuriuose valstybėse narėse, nes yra tarsi tokia situacija, kai didžioji dalis e, valstybių narių nesugeba nei priimti pabėgėlių, nei perkelti pabėgėlių ir tuo pačiu mes e, matome, kad vykdomi tarsi išpoliai prieš pilietinę visuomenę. E, galiu pateikti, aišku, pavyzdį susijusi, pavyzdžiui, su Roma. E, vienas iš e, pagrindinių e, pabėgėlių prieimimo centrų, e, kuriame dirba savanoriai, yra nuolat išardomas, yra nuolat naikinamas ir ir e, e, pristengiant tuo, kad yra neteisėtai už, užgrabiami valstybiniai pastatai. Iš tiesų tai yra savanoriška veikla, jo, jo, nenaudojamos jokios e, valstybinės lėšos. Ir man kyla klausimas, ar iš tiesų tos valstybės narės galvoja, kad e, tokiu būdu jos vykda, at, vykdo atgrasimą, jeigu jos, pavyzdžiui, kovoja su tokiais pabėgėlių centrais, bet iš tiesų tai, pavyzdžiui, Romos atveju tai tik tai sukuria kažkokią tai spragą, kurią taip pat už, užpildo mafija ir nusikalstamos organizacijos. Also... Dėkoju, aš taip pat norėčiau padėkoti e, už e, šios studijos pristatymą. Dabar grįšiu prie ispanų kalbos, nes norėčiau e, pakomentuoti vieną atvejį iš Ispanijos. Cecilija Vikstrom jį paminėjo. Ir paskui užduosiu klausimą. Praėjusią savaitę peticijų komitete mes e, išklausėme trijų pabėgėlių iš Ispanijos. E, pareiškimą, jie buvo suimti Ispanijoje dėl to, kad e, vandenyje, e, jūros vandenyje netoli Lesbos, Lesbos salos, e, jie padėjo žmonėms, pabėgėliams, už tai jie buvo baudžiami, jiems, jie buvo teisiami dėl to, kad jie e, neva tai dalyvauja e, toje nelegalių gabentojų veikloje ir jiems dabar grėsia dešimties metų kalėjimas vien dėl to, kad tie žmonės iš tiesų vykdė humanitarinę pagalbą. Tai yra ti, ti, e, tikrai e, labai keistas atvejis, o kalbant apie pirmo straipsnio antrą dalį, ten yra kalbama, kad e, valstybės narės gali taikyti baudžiamąjį tiems, persekiojimą tiems, e, kurie e, padeda nelegaliems migrantams. Taigi tai yra tokia galimybė yra numatyta, bet e, ta formuluotė veda prie to, kad, kad čia atsiranda apskritai ne, neiškumas, kaip tą įgyvendinti ir tai yra netgi kišimasis į tam tikrų valstybių narių baudžiamąją teisę. Čia yra tik vienas toks atvejis, aš jį vieną dabar komentuoju, bet yra ir daugiau atvejų. E, šitas e, labai toks ypatingai e, žinomas, pagarsėjęs, dėl to aš jį paminėjau. Aš pats esu pranešėjęs dėl vizų kodekso ir aš manau, kad pabėgėliai kurie E, legaliai patenka į ES, turi teisę e, į humanitarinę pagalbą, turi teisę prašyti humanitarinės pagalbos, bet dabartinės nuostatos tam užkerta kelią. Aš tikiuosi, kad mes atrasime kažkokius legalius migracijos kelius, o kol taip nėra, tai visi bus priversti e, nelegaliai keliauti į Europos Sąjungą ir rizikuoti savo gyvybėmis. Dėkoju, dabar galbūt jūs galėtumėte atsakyti į kelis klausimus. Neliko mums daug laiko. E, E, galbūt atsakykite į tokius esminius klausimus, išrinkite kelis klausimus ir per penkias mintes pabandykite atsakyti. Um, Dėkoju už klausimus. Pasižiūrėkite į pranešimo puslapius nuo 45 iki 54. Ten kalbama apie tą atgrasantį poveikį ir apie savanorių darbą. E, turint galvoje politinius įvairius pasisakymus ir tuos atvejus, kurie susilaukia labai didelio žiniasklaidos dėmesio. Ir ne tik valstybėse narėse, kuriuose tie įvykiai atsitiko, bet apskritai visoje Europos Sąjungoje. Tai tas atsispindi ir mūsų tyrimė. O kalbant apie nelegalų žmonių gabenimą, Europos Sąjungoje kova su tuo nelegaliu gabenimu yra vienas iš pagrindinių politinių prioritėtų. Ir labai svarbu žinoti, kaip tai atsiliepia migrantam ir jų apsaugai. Labai aiškiai reikia išsiaiškinti, kas yra tas nelegalus žmonių gabenimas ir kas nėra. Ir pilietinė visuomenė labai nori to aiškaus apibrėžimo, nes pilietinė visuomenė aktyviai dalyvauja, savanoriauja, Graikijos savanoriai yra nominuoti Nobelio taikos premijai gauti, o iš kitos pusės žinome, kad tokie savanoriai gali gauti ir gali būti baudžiami ir penkiais metais laisvės atėmimo bausme. Ir tai siejasi su Jean Lamberts klausimu. Mūsų rekomendacijos apima platesnę, platesnę sferą, ne tik gairės. Ir kaip jau minėjau, norime didesnio aiškumo, ko nori ir civilinės, ir pilietinės visuomenės organizacijos. Kalbant apie baudžiamojo persiekiojimo ir nuteisimo procentą. Ir tai, kas vyksta, tai mes turime tik labai fragmentuotą vaizdą, kaip ta direktyva yra įgyvendinama, kaip jinai veikia. Ir jos įgyvendinimas iš tiesų ES lygmenių nevyksta. Ir ypač tas sakytina apie tas valstybės, kurios turi išorinę ES sieną. Čia paminėčiau Italiją, mes daug atsakymų į klausimus iš tokių m, išorinių valstybių nesulaukėme, nes jos ir taip labai užsijėmė tais migrantų srautais. Taigi neturim pakankamai įrodymų, pakankamai duomenų, kad galėtume kažkokias rimtas rekomendacijas pateikti. Ponas, ponė Spinelį klausė apie tą vakumą. Ir taip, ir aš norėjau tą pabrėžti ir atkreipti jūsų dėmesį į grafiką, kuriame matome, kad 42 iš 76 pilietinės visuomenės organizacijų atsakymai rodo, kad tokie žmonės gauna tokį labai laikiną prieglopsti ir gali tie, kas suteikia tą prieglopsti, gali dėl to nukentėti. Tai čia taip pat reiškia, kad ir neatsižvelgiama į pagrindinės migrantų teisės ir jų užtikrinimą. Ir dėl to, aišku, keliamas ir finansavimo klausimas šiame tyrimė. Ir tai irgi yra viena iš rekomendacijų. Pilietinė visuomenė, savanoriai labai aktyviai dirba užtikrindami, kad tie migrantai gautų pagrindinės teisės kad turėtų ką valgyti, kur mėgoti, gautų teisinę pagalbą. Net buvo atveju, kai organizacijos už tai buvo baudžiamos kaip švaistančios arba netinkamai naudojančios e, valstybinės lėšas. Nes nelegalūs migrantai, kai jau nieko nebebuvo galima, niekaip jiem nebebuvo galima padėti, buvo įtraukti į tas programas, kurios yra skirtos tik legaliem migrantam. O dėl humanitarinių vizų dėja aš negaliu niekaip į tą klausimą atsakyti. Pirmininkas, išklausiau jūsų du pirmus atsakymus, iš tiesų gaila, kad neturim daug laiko ir negalim labiau įsigilinti, gal dar į ką nors norėtumėte atsakyti. Aš manau, kad atsakiau į daugelį iš klausimų norėčiau labai Jums padėkoti. Komisija. Komisija pakviesta ir mes džiaugiamės kad galėtume jums šiek tiek komentarų. Dėkoju už tai, kad suteikėte mums galimybę pasisakyti. Ir aš iš tiesų norėčiau pasakyti, kad mes turime ES planą kovai su migrantų kontrabanda ir nuo 15 metų vertiname jo uh, tinkamumą. Taip pat skaitėme šį tyrimą, kuris buvo pristatytas, skaitėme daugelį kitų pranešimų ir planuojame savo darbų rezultatus netrukus paskelbti. Taip pat pradėjome bandomai projektą, remdamėsi tuo veiksmų planu, siekiant užpildyti statistinį statistinių duomenų trūkumo, panaikinti tą statistinių duomenų trūkumą apie mm, atvejus, kai buvo baudžiama, kai vyko baudžiamasis persekiojimas ir baudžiama. Tie, kas teikia humanitarinę pagalbą, neturi būti baudžiami, o pagalba jūroje yra įrašyta į tarptautinę teisę. Ir tos prievalės saisto tiek atskirai ES valstybės narės, tiek ES bendrai paėmus. Čia nesigilinsiu į detalės, nes laiko nėra ir manau, kad turėsim dar kitų galimybių šiam klausimam aptarti. Dėkoju. Dėkoju. Ir dėkoju komisijai, kad irgi pakalbėjote. Toliau 19 mūsų darbo tvarkės punktas. Tai yra trečių šalių piliečių atvykimo ir apsigyvendinimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygos. Aš esu pranešėjas. Kolegos, pasakysiu, kad 6 birželio 16 metais komisija patvirtino direktyvos pasiūlymą dėl žydrosios kortelės ir aš kaip pranešėjas pristatysiu pagrindinius šio pranešimo aspektus. Pastebėjau, kad šiandien ne vienas kolega minėjo tą mėlynosios e, kortelės direktyvą ir legalius migracijos kelius Ana Gomes, Sofija Intvelt ir kiti Tai reiktų pasižiūrėti tada į kontekstą šios direktyvos, sezoninių darbuotojų direktyvą. Buvo kalbama apie legalius migracijos kelius. Ir šie dokumentai, realiai tai ir yra vieninteliai dokumentai legalios migracijos rytyje. Ir manau, kad turėtume daugiau siekti, nuveikti legalios migracijos rytyje, tas yra ir mūsų komiteto kompetencija. Taip pat Sofija minėjo apie perkeli, migrantų perkelimą, resettlement ir čia irgi labai mažai kas daroma. Taigi tikrai nieko gero nesame padarę ir nenorėtume, kad būtų tik kalbama apie šios teisės aktus, mėlynosios kortelės direktyvą ar kitas priemonės. Kalbant apie legalius migracijos kelius ir jų būtinumą migrantams, tai tikrai jų neturime pakankamai O mėlynosios kortelės direktyvos peržiūra tai nėra tas idealus legalios migracijos planas, bet manau, kad peržiūrint šią direktyvą jinai yra patobulinta. Norėčiau čia padėkoti šešiol, šešėliniam pranešėjam, kurie padėjo man mano darbe pagrindiniai dalykai peržiūrint šią direktyvą ir pakeitimai, kurie pateikti, siekia, kad būtų valdoma ta migracija darbo tikslais, norima pa parodyti mėlynosios kortelės patrauklumą, manoma, kad jinai nepakankamai naudojama ES, tą pabrėžė ir šešėliniai pranešėjai. Ir reikia užtikrinti, kad ta mėlynosios kortelės sistema iš tiesų veiksmingai būtų naudojama, pritraukiant aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Ir aš dėl to siūlau supaprastinti ir, kvalifiku... ir aiškiau apibriežti tas procedūras, e, turiu galvoje pasiūlymą, laiko terminus, prašymo atmetimo ar tenkinimo laikotarpius. Taip pat yra pakeitimų susijusių su taikymo sritim, socialinių partnerių dalyvavimu. Ir planuojama keisti kai kurias iš jų sričių. Pirmiausia, kalbant apie taikymo sritį, mes norime, kad į taikymo sritį patektų ir tarptautinės apsaugos prašytojai. Tai būtų pozityvus ženklas, kad aukštos kvalifikacijos e, prašytojams, kurie prašo tarptautinės apsaugos, siūlome ir mėlynosios kortelės galimybę. Ir jie tada galėtų, būdami net už ES ribų, kreiptis dėl mėlynosios kortelės. Nes manau, kad legalių ir saugių kelių patekimas į ES, e, e, saugių kelių e, galimybių didinimas patekti į ES yra labai svarbu. Praėjusiais metais buvo patvirtintas migracijos, patvirtinta migracijos strategija. Jei norime iš tiesų kalbėti apie mm, legalius kelius patekti ES, tai ši direktyva yra viena iš galimybių. Toliau atlyginimų ribos. Kai kuriuose valstybėse narėse nėra nustatytų atlyginimų, mm, todėl čia siūlomas toksai orientacinis atlyginimas, ko gero palengvintų mm, situaciją. Ir kalbant apie kolektyvinius sustarimus, nacionalinę praktiką, būtų mm, irgi atsižvelgiama į tai ir dėl to šešėliniai pranešėjai irgi sutarė socialinių partnerių vaidmens didinimas. Reikia, kad šis pasiūlymas siektų užtikrinti didesnį konsensusą tarp socialinių partnerių. Tada ir šis pasiūlymas būtų tvirtesnis ir socialiniai partneriai iš tiesų galėtų padėti valstybėm narėm įgyvendinti pagrindinius žydrosios kortelės principus, čia reiktų įtraukti verslą ir kitus socialinius partnerius. Ir profsąjungos irgi čia suvaidintų savo vaidmenį. Valstybės narės prieš nustatydamos atlyginimų ribas turi pasikonsultuoti su socialiniais partneriais, jie jau nusprendžia, tokias atlyginimų ribas nustatyti, kalbant apie e, pripažintus darbdavius. Tai čia sveikiname tą komisijos siūlomą sparčią sistemą, pagreitintą sistemą tiem socialiniam partneriam numatyti kiti dalykai, supaprastinti mobilumą ES viduje, tai irgi padarytų mėlynąją kortelę patrauklesnė, supaprastintų procedūrą. Ir tada nereiktų tų papildomų prašymų, jei žmogus norėtų dirbti kitoje valstybėje narėje. Supaprastinimo kriterijai atsisakymas išduoti kortelę arba jos netaujinimas. Čia mes irgi, siekdami racionalizuoti kriterijus, pasiūlėme pakeitimų, kai kalbame apie e, teisę atsisakyti išduoti kortelę arba ją atimti. Ir tie pakeitimai susiję su nedarbu ir saugumo užtikrinimo aspektu. Ir aišku, norima, kad valstybės narės kai atmeta mėlynosios kortelės prašymą, ar atima tą kortelę laikytųsi proporcingumo principo. Dabar nacionalinės sistemos ir europinė sistema. Reikia siekti, kad ta europinė sistema valstybėm narėm būtų patrauklesnė. Tai kiek būtų apie šią sistemą, o dabar esu pasirengęs teikti žodį šešėliniam pranešėjam ir mūsų komiteto нарям. Pirmiausia, Мария Габриел. Благодаря, господин председател. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Jūs parengus pranešimą ir dėkoju už pakeitimus, dėkoju už vaisingą bendradarbiavimą, jis toks buvo nuo pat pradžių. Visi puikiai žinome, kad e, norėtųsi, kad ES taptų patrauklesnė teritorija ir tą mes darome per mėlynąją kortelę. Ir kol kas nesame dar to pasiekę, dėl to norėčiau šitą paminėti pagrindinis vaidmuo ten, tenka socialiniams partneriams. Reikalingi nuolatiniai kontaktai su, partner, su socialiniais partneriais valstybėse narėse. Tai padėtų ne tik tai valstybėms narėms, bet ir tiems, kurie kreipiasi dėl melanosios kortelės. Taip pat mes pritartume tam, kad būtų išplėsta taikymos rytis reikia supaprastinti prieigą prie nacionalinių teisės e, darbo rinkų, kad padėtume visiems norintiems pasinaudoti mėlynosios kortelės procedūra. Kriterijus turėtų būti ne tik tai aukštasis išsilavinimas, bet ir reikėtų atsižvelgti į bet kokį e, išsilavinimą, bent kokius mokymus, profesinius mokymus. Ir tai turėtų būti e, taikoma ne tik tai trečių šalių piliečiams, bet ir pačioms trečiosiams šalims. Tokiu būdu galėsime išvengti protono tekėjimo. Būtent todėl aš manau, kad reikėtų užtikrinti galimybę kiekvienai valstybei nariai sudaryti profesionalų sąrašą, nes valstybių narių poreikiai yra labai skirtingi. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į vietinės darbo rinkos ypatybės. Tai būtų galima padaryti konsultacijų ir analizės būdu. Ir tai turėtų užtikrinti, kad kvalifikuoti darbuotojai iš užsienio nepakenktų nacionaliniai darbo rinkai. Taip pat reikėtų įdėkti lankščią priemonę skirtą nustatyti kvalifikuotų užsienio darbuotojų atlyginimams. Tokiu būdu pasiūstume labai teigiamą signalą trečiosiam šalims ir kartu apsaugotume ES interesus. Kaip sakiau, aš pritariu direktyvos taikymos ryties išplėtimui ir manau, kad daug daugiau žmonių turėtų gauti galimybę kreiptis dėl melinosios kortelės. Ir galiausiai norėčiau kreiptis į valstybės narės ir paprašyti pritaikyti savo nacionalinę teisę, atspindėti joje tos naujus pasiūlymus, nes nors, aišku, žinome, kad valstybėms narėms tam gali prireikti da, laiko, bet neturėtų būti uh, E, konkurencijos tarp valstybių narių, bandant pritraukti kvalifikuotus darbuotojus. Bet e, negalima to ir pražiūrėti, nes praktika rodo, kad kai kurios valstybės narės, ypač esančios mūsų žemino pakraščiuose, paprastai tampa pirmosiomis valstybėmis, kur yra pateikiama paraiška mėnai korteliai gauti, o po to labai greitai tie darbuotojai panori keliauti toliau į Vokietiją, pavyzdžiui, arba kitas valstybės, kur yra didesni atlyginimai. Todėl tos valstybės, kurios investuoja į šios atvykstančius žmonės, turėtų nenukentėti ir jų interesai turėtų būti apsaugoti tam, kad e, iš šitos mėlynos kortelės sistemos naudos turėtume visi. Be abejo, solidarumas, yra visada svarbus ir jis yra taikytinas ir mėlynosios kortelės sistemoje. Dabar pas savo pasisakymą baigsiu, bet dar pabaigoje norėčiau dar kartą paprašyti supaprastintos procedūros tam, kad mėlynoji kortelė taptų patrauklesnė. Visi žinome, kad daug darbo dar reikės įdėti. Ir noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie nesusitikinusi padės ieškant bendro sutarimo šiuo labai svarbiu klausimu. Dėkui. Ačiū. Natalie Grisberg, Aldė šešėlinė pranešėja. Dėkui. Norėčiau padėkoti mm, Klodui, mūsų pranešėjui, už labai puikų pranešimo projektą. Noriu taip pat pasidžiaugti, kad šešėliniai pranešėjai puikiai bendratarbiauja ir pranešimo turinys atspindi būtent mūsų parlamentinės frakcijos prioritetus. Mes norime, kad ši mėlynoji kortelė taptų patrauklesnė ne tik tiem, kas ją naudojasi, bet ir tiem, kas samdys tuos mėlynosios kortelės turėtojus ES. Taigi, aš pritariu viskam, ką tu, Klodai, minėjai ir tiem pakeitimam, kurie nori mm, tą direktyvą padaryti lankstesnę, paprastesnę, kad procedūros taptų paprastesnės ir taip pat paspartintos procedūros reikėtų tiem darbuotojam, kurie jau ir tiem darbdaviam, e, kurie dalyvauja šioje sistemoje. Ir labai svarbu, kad galėtume racionalizuoti procedūras, kai atsisakoma išduoti kortelę arba kai ji panaikinama. Ir tu minėjai, kad reikia uh, po truputį naikinti nacionalinius uh, mėlynosios kortelės, nacionalinės mėlynosios kortelės sistemas, pereinant prie europinės, nes e, tie nacional, tos nacionalinės sistemos gali turėti konkuruojančias su kitomis ES valstybėmis narėmis nuostatas. Norėčiau, kad mes aiškiau šį principą suformuluotume, nes jei jau peržiūrime šį direktyvos pasiūlymą, tai jau aišku, kad jinai neveikia arba veikia ne taip, kaip norėjome, taigi yra dar ką dirbti šioje srityje, nes skirtingos sąlygos skirtingose valstybėse narėse iš tiesų verčia konkuruoti jas vieną su kita ir pakerta e, melinosios kortelės sistemą. O aš, kadangi esu europietė, tai labai siekiu, kad mes turėtume tokias europinės priemonės, kurios būtų suderintos, visiškai suderintos tarp valstybių narių ir turėtume tinkamas sąlygas ir gailiuosi, kad nepakankamai siūlomas šiame pranešime taikymos ryties išplėtimas. Tu minėjai, kad šiek tiek reikia išplėsti taikymos rytį. Per mūsų komitete vykusius klausimus matėme, kad ES trūksta aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Ir labai dažnai per klausimus yra sakoma, kad ta kvalifikacija įvairi gali būti. Ir turėtume išplėsti šios direktyvos taikymo sritį ne tik labai kvalifikuotiem darbuotojam, o jei kažkuriam sektoriui reikia tiesiog kvalifikuotų darbuotojų, bet neipatingai kvalifikuotų, kad galėtume irgi e, tokių darbuotojų pasikviesti. Ir aš manau, kad turime iš tiesų turėti veiksmingą legalios migracijos politiką, reikia, kad šias nuostatas išaiškintume savo piliečiams, e, tai jos būtų naudingos pirmiausia užpildant tų uh, konkrečios kvalifikacijos darbuotojų poreikį ir pritrauktume talentus į Europą. Nes Europa yra žilų plaukų kontinentas. Turbūt, aišku, merginoms lengviau paslėpti savo žilus plaukus negu vyrams, bet vis tiek Europa sensta. O būdama patraukli, mm, patraukli e, šalis, e, tai turėtume nebijoti tokių drąsių reformų, neapsiriboti tik kosmetinėmis reformomis, nes priešingų atveju vėl po trijų ar ketverių metų turėsime tą direktyvą peržiūrėti. Dėkoju, Natali. Žaliųjų vardu Bodo Valero. Dėkui. Noriu padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už bendrą darbą. Manau, kad labai gerai, kad turime šį pasiūlymą. Ir dabartinis komisijos pasiūlymas daug geresnis negu ankstesnis. Parlamente prieš keletą mėnesių vyko klausimai ir Švedijos atstovas mums sakė, kad jau buvo aštuonios mėlynosios kortelės direktyvos ir Švedija išduoda labai daug leidimų kiekvienais metais aukštos kvalifikacijos darbuotojams norintiem atvykti į Švediją. Ir net tokios aukštos kvalifikacijos darbuotojams taip pat. Dėl to man gaila, kad komisija nenori labiau išplėsti šios direktyvos taikymos ryties, nes turėtume apimti ne tik labai aukštos kvalifikacijos darbuotojus, bet apskritai visus darbuotojus nes manau, kad ta direktyva turėtų apimti bet kokią darbo jėgą iš užsienio, aukštos ir neaukštos kvalifikacijos, bet suprantu, kad to nenori Europos komisija, galbūt to nenori ir daugelis Europos parlamentarų. Taigi man gaila, kad mes neišplėtėme pakankamai šios direktyvos taikymos ryties. Mūsų komitetas tikrai turėtų pasakyti, kad mes norime tas rytį išplėsti Aš džiaugčiausi, jei galėtume tai padaryti. Taip pat džiaugiuosi galėdama konstatuoti, kad be nacionalinių sistemų galime turėti ir tokią darbuotojų judėjimo sistemą ES viduje. Iš tiesų tai labai gerai. Klodas taip pat kalbėjo apie galimybę į šią sistemą įtraukti prieglopšio prašytojus. Aš manau, kad tai irgi puikus pasiūlymas. Kalbant apie prieglopšio prašytojus, jei galime pasinaudoti šią sistemą ir gauname darbą, tai turėtume kaip tada su galimų, galimybė išlikti šioje sistemoje, jei atmetamas prieglopšio prašymas. Tai aš manau, kad jei patenkama į šią sistemą, tai žmogus turėtų tada tapti teisėtų migrantų. Buvo minima, kad įvairios valstybės narės turi savo sistemas. Negalime turbūt visiems pritaikyti to paties modelio, bet reikia siekti, kad sistema uh, visur veiktų. Trečios straipsnė ketvirtoji dalis kelia šiek tiek problemų. Kai kalbame apie tai, kad mm, europinė sistema yra svarbiau negu nacionalinės. Jei mes turėsime tokią europinę nacionalinę sistemą, e, europinę sistemą, kuri kaip ir bus virš nacionalinių sistemų, tai bent jau Švedijai kils problemų. Tada labai sukomplikuosime situaciją. Ir aš manau, kad reiktų pagalvoti, kaip geriausia čia būtų daryti. O taryba, manau, irgi nenoriu išlaikyti trečios straipsnio ketvirtos dalies. Manau, kad žengiam puikų pirmą žingsnį, norim geresnės sistemos, kad pritrauktume aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Aš norėčiau, kad ir daugiau darbuotojų galėtume pritraukti, kaip jau minėjau, bet, bet kuriuo atveju dėkui. Ačiū. GUE frakcijos šešėlė pranešė Barbara Spinelį. Aš norėčiau padėkoti Klodui už puikų darbą, kurį jis dėjo nagrinėdamas Melinosios kortelės klausimą. Iš tiesų pranešimas puikus. Šita kortelė buvo visą laiką labai opus klausimas, bet ji yra skirta leisti lengviau atvykti mm, aukštos kvalifikacijos migrantams į Europos Sąjungą ir taip pat užtikrinti šeimų susijungimą. Ypač man patinka tai, kad buvo pa, priimti, pasiūlyti pakeitimai, kalbantis ne tik apie tarptautinės apsaugos prašytojus, bet ir apie prieglopšio prašytojus. Tai yra prievolė valstybėms narėms e, pradėti pas, paspartinas procedūras, kuriuose galėtų dalyvauti ir socialiniai partneriai bei darbdaviai. Aš taip pat norėčiau pabrėžti prieigos prie mėlynosios kortelės klausimą. Tai e, turėtų būti tikrai patraukli priemonė, nors iki šiol ji tokia nebuvo, bent jau Vokietijoje. Reikėtų supaprastinti procedūras ir palengvinti mėlynųjų korte, kortelių turėtojams galimybę atvykti į ES, taip pat reikėtų jiems uh, E, suteikti galimybę laisvai keliauti po ES. Tokią teisę galėtų suteikti mėlynoji kortelė pagal nacionalinės e, tam tikras sistemas. Nors aš aišku visiškai suprantu, ką sakė kolegė Valero apie Švediją kalbėdama. Dar keletas punktų, kuriuos norėčiau akcentuoti. Tai yra štai, kas visų pirma norėčiau, kad prieglopščio prašytojai būtų pateiktų į, patektų į nacionalinių arba europinių teisės aktų taikymo sritį ir jiems turėtų būti palengvinta tvarka išduodama mėlyna kortelė. Taip pat būtų galima net numatyti, galim, numatyti galimybę e, prašyti tos kortelės internetu, tai palengvintų žmonėms esantiems toli nuo ES prieigą prie mėlynosios kortelės. Taip pat man labai patinka mm, tai, kad būtų įtraukta į šitą sistemą ir darbo vietos, kurioms nėra reikalingos labai aukštos kvalifikacijos darbininkai. Taip pat labai svarbu yra užtikrinti mėlynų kortelių turėtojų teisės bedarbystės atveju, taip pat apsaugoti juos nuo darbdavių piknaudžiavimo, Tai yra numatyta sezoninio darbo direktyvoje ir taip pat e, e, tokios teisės turi būti užtikrinamos studentams atvykstantiems iš trečiųjų šalių. Ir mėlynos kortelės turėtojas turėtų galėti persikelti gyventi į kitą valstybę narę ir pakeisti darb, darbo vietą. Man atrodo, kad tai būtų labai svarbu, nes tai padėtų apsaugoti tos žmonės nuo priklausomybės nuo vieno vienintelio darbdavio. Taip pat reikėtų dar peržiūrėti taisyklės, kurios būtų taikomos vienos kortelės atšaukimui arba atėmimui. Taip pat, e, jeigu vyktų kažkokie nederamo elgesio atvejai iš darbdavio pusės, reikia apibriežti konkrečiai, ką galėtų daryti vienos kortelės turėtojas Aš tikrai galiu pasakyti, kad kova nebus lengva, bet mes ją tikrai kovosime ir kovosime visi kartu. Dėkui. Labai ačiū, Barbara. Ir kiti kolegos, kas norėsite pasisakyti, suteiksiu žodį ir jums, bet noriu labai padėkoti šešėliniams pranešėjams. Aš savo įžangoje kaip tik nelabai išsamei kalbėjau, nes žinojau, kad jūs visi irgi paminėsite svarbius dalykus. Taip, žinau, kad yra kai kurie aspektai labai opus ir šešėliniai pranešėjai pristatė viską išsameu ir jie norėjo to pasiekti, stengiasi, kad šitas pasiūlymas būtų išsamus ir tikrai stiprus e, instrumentas, nes atsimenate, kad dabar tik studentai, sezoniai darbuotojai ir uh, tyrėjai, kurie turi tokį palengvintą atvykimo teisę, ne, o mėlynų kortelių turėtų, jei iš tą grupę nepatenka. Bet e, tai tikrai yra kur dar kur pasistengti ir tas darbas, kaip Barbara sakė, nebus labai lengvas. Tad dar kartą noriu padėkoti šešėliams pranešėjams, tikrai puikiai padirbėjome nagrinėdami direktyvą. Ir dabar norėčiau kreiptis į kitus kolegas, kurie norės pasisakyti. Prašau, Sisilkijengė. Dėkoju. Aš irgi norėčiau pasveikinti Klodą, atlikus puikų darbą, nagrinėjant šį pasiūlymą. Šitas dokumentas yra be galo svarbus, kalbant apie legalius imigracijos kelius. Mano galva, tai yra pirmas žingsnis, labai svarbus. Ir norėčiau pabrėžti, kad čia būtų galima prijungti ir kitus pasiūlymus kaip būtų galima užtikrinti darbuotojų judumą. Kalbant apie mėlyną kortelę, tai galiu pasakyti, kad 200 tūkstančių žmonių galėtų pasinaudoti šitą sistemą, mėlynosios kortelės sistemą. Ir norėčiau paklausti, galbūt artimoje ateityje šita kortelė galėtų e, atspindėti ir naują darbo rinką. Tai būtent tas darbo vietas, kurias reikia užpildyti, bet kurioms nėra reikalinga labai didelė, labai aukšta kvalifikacija. Tai toks mano pirmas būtų pasiūlymas. Antra, labai džiaugiuosi, kad į šitą direktyvą e, buvo įtraukti ir prieglopšio prašytojai. Ir dar turiu vieną prašymą, kad e, žmonės prašantis e, prieglopščio ir kurie gaus mėrynąją kortelę, jie turėtų neprarasti ir tų teisų, kurios jiem priklauso kaip pabėgėliams, nes pagal Dublino sistemą jiems yra numatytos tam tikros teisės. Taigi tos e, melnoji kortelė turėtų būti jiems tik papildomos naudos šaltinis, bet ne, ne, nesumenkintų jų e, situacijos. Taip pat valstybės narės turėtų pagerinti savo dabartinę sistemą ir e, turėtų ieškoti būtų, kaip užkirsti kelią e, per nelik mažai algai ir išnaudojimui darbo vietoje. Dėkui. Ačiū toliau, ponas Becker. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų labai vertinu, kaip jūs dirbote su šešėliniais pranešiais ir visi kartu parengėte profesionalų pranešimą. Uh, Manau, kad tikrai mums pavyks pasiekti gero rezultato, tačiau norėčiau perspėti dėl vieno dalyko. E, pasisakysiu priešingai daugeliui iš tiesų šitas mėlynos kortelės e, principas aukštos kvalifikacijos darbuotojams, kurių labai reikia ES, nes globalioje e, žinių e, konkuren, konkurencijoje mums nepavyks laimėti kitaip, tai yra susiję ir tai sieti su legalios migracijos ir kitais sudėtingais klausimais iš tiesų šitas e, pranešimas turėtų e, būti skirtas kvalifikuotiems darbuotojams, aukštos kvalifikacijos darbuotojams ir nenagrinėti labai sudėtingų klausimų. Netgi rekomenduočiau, kad mūsų komitetas tikslingai skatintų komisiją, legalios migracijos temą, e, taip pat kalbant ir apie mm, neaukštos kvalifikacijos darbuotojus, prieglopšio prašytojus, kad e, e, šitiem klausimam būtų skirtas atskiras pranešimas. Man atrodo, tai būtų geriau, negu čia painioti šitas temas, maišyti jas. Neneiksiu, kad yra e, patirties su vizo, vizų kodeksu. E, E, kuri rodo, kad e, e, dėrybos dažnai vyksta iki tol, kol taryba viską atmeta, nes taryba nėra pasirengusi taip painioti šitų klausimų. Tačiau nepaisant to, mes neturime atsisakyti savo noro, kad komisija išnagrinėtų šį klausimą. Profesionaliai dėkoju. Pone Bekeri, man atrodo, kad jūs, e, jūs čia palėtėte e, apibriešties, taikymos ryties e, sritį, kur mes bandome kalbėti apie tarptautinės apsaugos taisyklės. Ir toliau ponė Mesola. Dėkoju, Klodai, kalbėsiu trumpai. Norėčiau padėkoti Marijai Gabriel, mūsų šešėliniai pranešiai už jos darbą. Man atrodo, kad šitas pranešimas eina teisinga linkme, kalbant apie mėlynos kortelės e, sistemą. Ir mes e, tikimės, kad ta sistema taps e, tokia įtraukiančia sistema ir įtrauks visų kvalifikacijų darbuotojus, nes mes nulat apie tai kalbame ir tai padės padaryti ES labiau um, e, patrauklesnė uh, ir mm, bus legalus kanalas, kaip migrantams susirasti darbą. Ir manau, kad valstybės narės e, pasitelkę šią sistemą galės užpildyti e, kažkokius trūkumus, e, spragas savo darbo rinkoje. Dėkoju. Ar, kom, e, ar kom, iš komisijos kas nors norėtų pasisakyti? Taip, dėkoju. Labas vakaras visiems. Mes tiesiog norėtume pasakyti, kad mes e, džiaugiamės, kad jūs palaikote komisijos pasiūlymą savo pranešimo projekte ir e, taip patiks pasie, pavyks pasiekti geresnio e, migracijos rautų e, valdymo. Ir iš principo mes sveikiname visus E, pakeitimus, kurie paaiškina visą procedūrą. E, tai yra bendras mūsų tikslas ir mes e, bandysime daryti viską, kas pasitarnautų tam tikslui. Dėl atlyginimų atotrukio mes pasvars, apsvarstysime pasiūlymus, bet kita vertus turime e, išsaugoti sistemos skaidrumą ir nebūtų, e, kad e, ir taip pat mes esame pasirengę kal, kalbėti apie saugiklius. E, e, pranešėjas siūlo atsisakyti nacionalinių sistemų, tai būtų taip pat svarbu komisijai. E, yra keletas ir probleminių klausimų, dėl kurių mes abejojame. E, Tai visų pirma, e, taikymos ryties apibrė, e, išplėtimas, kad į ją patektų visi prieglopšio prašytojai. Mes turime patikrinti e, šio pasiūlymo racionalumą ir mes turime e, taip pat čia kalbėti apie tarptautinės apsaugos, apie tos asmenys, kuriam taikoma tarptautinę apsaugą, bet tada tai būtų labai sudėtingas teisiškai klausimas susijęs su prieglopščio prašymo procedūra, o šį klausimą reikia e, nagrinėti atskirai. Tai galėtų kelti problemų. Kalbant politinė prasme, tai yra labai jautri tema ir galėtų iškilti E, grėsmė, kad, e, piknaudžia, kad atsirastų piknaudžiavimas e, šią sistemą, kad žmonės jie piknaudžiaus norėdami gauti mėlyną kortelę. Ir kaip žinote, viena iš mūsų, vienas iš dabartinės mūsų reformos tikslų yra sumažinti antrinę migraciją, nelegalią antrinę irrigaciją. Todėl mes e, šiek tiek santūriai vertiname pakeitimus susijusius su šia tema. Ačiū. Dėkoju. Manau, kad šešėliniai pranešė ir tikėjosi tokios reakcijos, o tie kolegos, kurie, kuriems šis pasiūlymas kelia bejonių, matyt vis tiek supras mūsų bendrą tikslą. Ir mums reikia tokio mm, išsamesnio požiūrio Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų darbą. Dėkoju Jums visiems. Pakeitimų pateikimo terminas yra vasario 15 diena 12 valanda. Dėkoju už tokias išsames diskusijas. Toliau labai panaši tema, 20 punktas. E, tai yra komisijos pristatymas dėl e, e, sezoninių darbuotojų direktyvos ir jos e, perkelimo. Tie, kurie buvote paskutinėme posėdėje. Prisimenate, kad mes svarstėme abi šitas direktyvas ir man atrodo būtų įdomu e, pasiekti, kas vyksta su tomis priemonėmis, kurios buvo patvirtintos prieš trejus metus. Ir reikia pasakyti, kad iki 2016 metų lapkričio tik 20 valstybių narių 20 e, valstybių narių dar nebuvo perkelę, e, perkelę sezoninių darbuotojų direktyvą su savo teise, o 17 valstybių narių to nepadarė su, e, su bendrovių viduje perkeliamų darbuotojų direktyva. Tačiau nepaisant to vis tiek yra įdomu paklausyti, kas vyksta, kokia yra situacija. Aišku, jinai šiek tiek yra tokia liūdna. Ir mes šiaip palaikome šitos e, komisijos pasiūlymus ir galus visi kartu galėtume pasvarstyti, ką galėtume padaryti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Abu šios klausimus nagrinėsiu kartu. Kalbant apie šitas dvi direktyvas, sezoninio darbuot, sezoninių darbuotojų direktyva ir bendrovių viduje perkeliamų darbuotojų direktyva įvyko dvi šaliai posėdžiai, per kuriuos e, mes e, e, svarstėme šias direktyvas ir kol kas mes e, žinome, kad 20 valstybių narių iš vis e, nepradėjo taikyti šitos e, direktyvos. Ir mes išsiuntėme joms formalius laiškus, lygiai tą patį padarėme su 17 valstybių narių, kurios kurios visiškai netaiko įmonių vidurėje perkeliamų darbuotojų direktyvos. Gavome atitinkamus raštus iš tam tikrų valstybių narių, kad, kad situacija jau yra pasikeitusi. Mums, aišku, kelia susirūpinimą tokia situacija, tačiau ir, aišku, e, jos negalime tore, e, toleruoti nes valstybės narės vėluoja perkelti direktyvą ir ir mes negalime tinkamai taikyti ES teisės. Tai yra, jeigu mes negauname atsakymų iš valstybių narių, e, negausime atsakymų e, iš valstybių narių į savo tuos užklausimus, į tas notifikacijas, tai mes turėsime taikyti tinkamas procedūras. E, E, jūs gavote laiškus, iš kurių matote, kad, buvo, kad vyko diskusijos, ket, keturi posėdžiai e, vyko atitinkama darbo grupėje e, ir jie yra įtraukti į viešą registrą, galite pasižiūrėti. Ir vasario 13 dieną įvyks kitas posėdis ir toliau aptarsime šių direktyvų įgyvendinimą. E, noriu dabar pristatyti tas esminės temas, kurios buvo aptariamos, klausimus, kuriuos iškėlė valstybės narės e, ir didžiausius iššūkius susijusius su šių direktyvų įgyvendinimu. Iš tiesų nenustebome, kad tai klausimai yra tie patys, kuriuos labiausiai aptarinėjo e, E, buvo aptarinėjami teisėkūros procese. Pavyzdžiui, dėl sezoninių darbuotojų buvo e, daug klausimų užduota dėl e, nedarbo ir kurie, kuriems sektoriams būtų taikoma šita sezoninių darbuotojų direktyva. Taip pat, kalbant apie, taip pat buvo užduodami klausimai dėl tų sezoninių darbuotojų apgyvendinimo. Ir taip pat e, esminis klausimas, kaip apskaičiuoti e, to pe, perkelimo trukmę. E, taip pat buvo užduodami klausimai dėl atlyginimo, dėl judumo ES viduje. Tai yra tarsi naujas aspektas ir e, e, esminis klausimas čia yra, koks, e, kokri valstybė narė yra, bus laikoma ta pirmąją valstybę narė, jeigu to sezoninio darbo tikslais darbuotojas keliauja per kelias valstybės narės. Mes Ir e, taip pat yra, tie patys klausimai yra aktualūs ir įmonių viduje perkeliamams darbuotojams, kai jie, pavyzdžiui, e, kerta valstybių sienas e, Dėl bendrovių viduje perkeliamų darbuotojų dar noriu paminėti vieną dalyką. E, reikia čia nepamiršti mobilumo, judumo pagal mėlynos kortelės direktyvą. Dauguma valstybių narių, man atrodo, kad 15. E, pasirinko e, e, tokią procedūrą, kad jos turėtų būti informuojamos, jeigu bendrovės viduje perkeliamas darbuotojas keliauja per kelias valstybės. Kalbant apie ilgalaikį judumą, e, čia galima pasirinkti tarp paprastesnės notifikacijos sistemos, kuri yra numatyta trumpalaikio judumo atveju, arba e, paprastos notifikavimo sistemos. Tik penkios valstybės narės E, pasirinko tą paprastesnę e, e, notifikavimo procedūrą, 14 pasirinko paraiškos teikimo procedūrą, o iš kitų dar negavome jokio atsakymo. Mes kitą savaitę pradėsime peržiūrą tų perkelimo veiksmų. Ir aišku, mes informuosime jūsų komitetą apie rezultatus. Laura, Dėkoju, Lora, už už e, jūsų nuveiktą darbą. Ar kolegos, ar kolegos norėtų kažką pasakyti ar užduoti kokius klausimus? Iš tiesų yra akivaizdu tai, kas vyksta ir norėčiau dar kartą padėkoti komisijai Ir mes, aišku, jūs palaikome šiame procese. Ar daugiau klausimų nėra? Tai norėčiau padėkoti Jums už visą Jūsų darbą dėl e, legalios migracijos dokumentų. Žinau, Barbara Spinelli čia e, reikia priminti e, kolegoms, kad dėl sezoninių darbuotojų direktyvos Kai kurios valstybės narės pranešė uh, tokius atvejus, pavyzdžiui, kaip Italijoje, kur buvo e, rengiami išpoliai prieš migrantus ir mes iš tiesų turime uh, apginti juos uh, ir tie sezoniniai tuos sezoninius darbuotojus mes turime apsaugoti, bet tai yra. Todėl tai yra labai svarbus teisės aktas, jis aišku yra sudėtingas, Taigi, dėkoju Jums už Jūsų darbą. Um, Dėkui, dabar einam prie paskutinio darbo atvarkės punkto. Tai yra ES pagrindinių teisų agentūros 18-22 metam daugiametė programa. Ir aš tik žiūriu, ar Angelika Mlinar yra, jos nėra, ar yra kas ją pavaduoja. Iš tiesų, ponė Metsola, jūs nuostabi ir esat pasirengus pavaduoti šešėlinę pranešėją. Ir dabar jau pakankamai vėlų, praktiškai šešios valandos. Taip šis punktas ir numatytas 18 valandai. Tai gal netėjo pranešėja dar todėl, kad dar nėra 18. official, um, since I'm here... Oficialiai sakau, kadangi aš čia esu ir pateiksiu klausimų, į kuriuos nariai turbūt negalė šiandien atsakyti, tai gal aš galiu tiesiog tuos klausimus pateikti, kad jie būtų užfiksuoti protokole. Pirmininkas, čia labai jau gudriai sugalvojot, atsakymas kol kas ne, nes aš dar net nepradėjau šio punkto svarstymą. Jūs esat koordinatorė ir turite elgtis tinkamai, nes jei žmonės mus stebi internetu, tai jie tikrai stebėsis, kad koordinatorė gali taip elgtis. Ir aš, aš dar nepradėjau net nagrinėti šio klausimo.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 Colleagues, quick update. We've got the person for the management board of um, the Fundamental Rights Agency on the way. We've got the presidency on the way. Taigi eina ir pranešėja, ir pirmininkaujančios šalies atstovai, ponia Mulinar važiuoja taksi, tai visi važiuoja. Tokią informaciją jum pateikiu. Five minutes.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 Okay, colleagues, let's make a start and... Um... Kolegos. Tai tada pradėkime svarstyti tą klausimą. Tikimės, kad kolegos, kurie už jį atsakingi atvyks. Taigi, kalbame apie daugiametę ES pagrindinių teisų agentūros programą 18-22 metam. E Liepos 5 komisija pateikė sprendimą dėl šios daugiametės programos ir programa yra tvirtinama kas penkerius metus. Jinai apibrėžia agentūros teminės veiklos rytis. 28 lapkričio taryba patvirtino sprendimo projektą ir jis bus galutinai patvirtintas, kai tam pritars Europos parlamentas, remiantis ES veikimo sutarties 352 antrų straipsnių. Mes pakvietėme ponę Sers Debono, kuri yra FREMP darbo grupės pirmininkė, pirmininkaujant Maltai ES taryboje. Ir dabar mum ponė e, Sers Debono pristatys šį tarybos sprendimo projektą. Ir iš tiesų sveikinu Jūs E, su tuo sėkmingu darbu, kurį mes stebime Europos e, tarybos posėdžiuose, kai jūs jiem pirmininkaujant, pirmininkaujant, o dabar prašom pristatykite šį sprendimo projektą. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, pirmiausia norėčiau tarybos vardu ir Maltos kaip pirmininkaujančios šalies vardu pristatyti šią svarbę temą. Šis e, sprendimo projektas yra labai svarbus, kad ES pagrindinių teisų agentūra galėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas, kad e, FRA galėtų tinkamai dirbti, reikia jai patvirtinti daugiametę programą kas penkerius metus nes jei ES pagrindinė teisė agentūra, angliškas trumpinys FRA, neturėtų tokios e, finansavimo programos, jinai galėtų tinkamai veikti. Ir e, tas numatyta ir reglamente, kuris įkūrė šią agentūrą. E, pasiūlymas turi būti tvirtinamas taryboje vieningai ir jam Europos parlamentas turėtų pritarti remiantis ES veikimo sutarties 352 straipsnių. Ir dabar kalbame apie sprendimą, kuris numato daugiametę agentūros programą 18-22 metam. Taryboje vyko konstruktyvios diskusijos darbo grupėje. Slovakija savo pirmininkavimo metu surengė ne vieną posėdį šią temą. Ir mes manome, kad čia labai svarbu paminėti, kad šio sprendimo esminė dalis yra antrasis straipsnis, kuris apibrėžė agentūros teminės veiklos rytis ir jos kompetencijas. Ką galėčiau čia paminėti? Pirmiausia, tai E, lygybė ir nediskriminacija, nusikaltimų aukų apsauga ir e, tinkamas prieigos prie teisinių paslaugų užtikrinimas, migrantai ir pabėgėliai, e, kova su rasizmu, ksenofobija ir kitokiomis netolerancijos formomis nepilnamečių apsauga, socialinė Romų įtrauktis ir taip toliau. Po išsamių diskusijų taryboje išaiškėjo, kad valstybės narės vieningai, ne, nepritarė vieningai, kad agentūros veiklos apreptis būtų išplėsta. O ministrų taryba ir Koreper taip pat pritarė tam, dėl ko buvo sutarta darbo grupėje ir persiuntė sprendimo projektą parlamentui, kad parlamentas tam pritartų. Tas buvo padaryta 19 gruodžio praėjusiais metais. Kaip jau sakiau, šios visos dėrybos vyko Slovakijai pirmininkaujant ir džiaugiuosi, kad Tomas Buška E, Slovakijos prezidentavimo komandos narys atvyko šiandien kartu su manim į šį posėdį ir yra pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus. Dėkui Jums už tai, kad skiriate laiką šiom diskusijom ir mm, linkiu visiems gero vakaro. Dėkui. Dabar iškart sutiksiu žodį šešėliniam pranešėjam. nes vienas, žinau, iš šešėlinių pranešėjų turi išbėgti pas vaikus. Tai jeigu neprieštarausite, pirmiausia suteiksiu žodį ponai Mecola, kuri pono Nadžio vardu pasisakys APP e frakcijos vardu. Dėkui Klodai, dėkui Andželai, dėkui Tomai, malonu Jūs matyti, aš buvau Jūsų kolega darbo grupėje skirtoje ES pagrindinių teisų agentūrai. Šis klausimas labai svarbus mūsų frakcijai. Aš šiandien pavaduoju poną Nagį ir aš paskaitysiu, ką jis norėjo pasakyti. Gerbiami kolegos, mes pritarėme tarybos tekstui ir norime tolesnių diskusijų šią temą. Mes norime paklausti, ar komisija yra pasirengusi naują pasiūlymą pateikti, nes šiai agentūrai iki metų pabaigos reikia patvirtinti daugiametę veiklos programą, kalbant apie teisminį ir policijos bendradarbiavimą. Tose srityse, kurios patenka į šios agentūros kompetencijų sritį, mes manome, kad Europos parlamento teisės tarnyba turėtų pateikti savo nuomonę, ar galime keisti tematinę agentūros veiklos rytį, per daugiametę programą, ar galime tą padaryti per agentūros veiklą reguliuojantį reglamentą. Mes taip pat manome, kad sprendžiant iškilusias problemas turėtų prisidėti Europos, Sąjungos, e, Europos parlamento teisės tarnyba. Dėkui toliau, ponė Šeraja, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Dėkui pagrindinių teisių agentūros darbas mums lybė komitetui yra ypatingos svarbos. Kita savaitė bus pristatomas Euromedis pranešimas dėl mažumų ir diskriminavimo. Čia bus įvertinta ES integracijos politikos, įvertintas integracijos politikos efektyvumas. Socialistų ir demokratų frakcijoje mes nusprendėme nepritarti tarybos sprendimui, nes manome, kad turime pakankamai laiko dar viskam apsvarstyti, nes mandatas, agentūros mandatas baigėsi 17 metais, taigi turime pakankamai laiko. GUE šešėlinė Barbara Spinelli. Dėkoju. Iš tiesų, kalbant apie e, agentūrą 2018-2022 metam, jos daugiametę programą, labai svarbu yra išanalizuoti tikrą situaciją, taip pat ir e, įvertinant socialinę įtraukti ir taip pat e, įvertinti policijos darbą, baudžiamąjį persekiojimą. Ir iš tiesų, kai buvo rengiama ankstesnė daugiametė programa, tai buvo atsižvelgta. Policijos teisminis bendradarbiavimas yra vienas iš labai svarbių klausimų, tai yra labai svarbu, e, tai apima terorizmą, kovą su mafija, kovą su sukčiavimu. Įvairiausių teisinių pasiūlymų yra pateikta e, dėl kovos su terorizmu Taigi šita politika gali tiesiogiai paveikti migrantus ir pabėgėlius, pavyzdžiui, jų privatumą ir asmens duomenės. Dėl to labai svarbu, kad ši agentūra galėtų bent jau savo iniciatyvą, remdamasi naujo temų sąrašų, pradėti studijas ar tyrimus tomis numatytomis temomis. Taip pat pranešime yra keletas punktų, kurie gali būti problemiški. Mano frakcijoje mes manome, kad yra labai svarbu labai daug dėmesio skirti tikslioms teisminėms garantijoms ES policijos bendradarbiavimo srityje. Dar vienas mums labai svarbus klausimas tai yra būtinybė išlaikyti du klausimus e, vertinant e, saugumo situaciją. Tai yra terorizmo klausimai ir ES prievolė padėti imigrantams ir pabėgėliams. Dėkui. Ačiū Barbara. Ačiū Andželika. Susieskite, prašau. Atsisėskite į savo vietą, paskui vėliau duosiu Jums žodį komisija. Taip, pirmininkė. Na nežinau, gal geriau būtų pirmą išklausyti pranešėją, nes iš šešėlių pranešėjų suprantu, kad e, gali būti noro nepritarti. Tai gal geriau man būtų sureaguoti išklausus pranešėją. Na, taip aš čia bandžiau elgtis mandagiai nes galbūt jūs turite svarbesnių dalykų. Na, bet Angelika atrodo pasirengusi. Tai, na, tiesiog aš norėjau, jums Angelika norėjau šiek tiek laiko duoti įsitaisyti, bet e, dėkuoju, kad atėjot laiku ir žodis jums. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijai, aš labai atsiprašau, įstrigau, tiesą sakant, mano lėktuvas vėlavo. Ir jeigu trumpai tariant, atsiprašau. Noriu padėkoti tarybai ir komisijai už jūsų darbą ir už jūsų atsidavimą, bet jūs esate teisūs, sakydami, kad taip mes šiek tiek skeptiškai vertiname pasiūlymą. Man gaila, kad trūksta susitarimo sutarimo taryboje, kalbant apie naujas teismų ir policijos bendradarbiavimo e, teminės rytis. Ir taryba padarė tam tikras išimtis, ne atkreipdama dėmesio į komisijos pasiūlymą. Tai yra šiek tiek gaila. Na ir pagal Lisabonos sutartį teismų bendradarbia, teisminis bendradarbiavimas ir policijos bendradarbiavimas tapo Europos teisės dalimi ir atitinkamai yra formuluojamos šios agentūros prievalės ir jos funkcijos. Ir ši agentūra tikrai daug prisideda prie žmogaus ir pagrindinių teisų užtikrinimo Europoje. Ir mūsų komitetas vis labiau įsitraukia į teisės aktų e, teismų, teisminio bendradarbiavimo srityje. Pavyzdžiui, pabėgėlių teisės tai yra vienas iš, iš pavyzdžių. Ir tikrai, jeigu norime, kad e, būtų parengti teisės aktai, kurie užtikrintų pagrindinės teisės ir laisvės, tai reikalingas bendradarbiavimas. Aš labai tikiuosi, kad diskusijos apie daugiametę programą uh, pradės gilesnės diskusijas apie FRA agentūros darbą ir apskritai apie daugiametę, daugiametę programą. Aš asmeniškai manau, kad pati agentūra turėtų turėti galimybę nuspręsti dėl savo daugiametės programos. Aš e, laukiu tolesnių diskusijų šiais klausimais su šešėliais pranešėjais. Anksčiau jau irgi diskutavome, bet dėja komisijos įspūdis yra teisingas. Taip, ačiū Andželika, aš tikiu, kad jūsų lėktuvas vėlavo, nes kai aš skridau iš vienos, tai irgi lėktuvas vėlavo. Čia toks asmeninis pastebėjimas, aš praeitą savaitę skridau tuo pačiu reisu kaip Andželika šiandien, čia tokia, bet ten ilga istorija. Taigi, Andželika yra mūsų pranešėja, komisijos girdėjote ją ir šešėlius pranešėjus, prašau atsakyti. Dėkuoju pirmininkė, Na, visų pirma, noriu pasakyti, kad aš suprantu pranešėjos padėtį. Kaip jūs sakėte, komisijos pasiūlyme, kuris buvo pristatytas Liepos mėnesį, mes siūlėme įtraukti policijos bendradarbiavimą ir teisminį bendradarbiavimą e, kriminaliniais klausimais, nes tai yra labai svarbios temos, kalbant apie pagrindinių teisų apsaugą ir tikrai reikia duomenų šiais klausimais. Ir policijos ir teisminis bendradarbiavimas tik stiprėja ir dėl to, man atrodo, labai keistai tokios reakcijos, nes pagrindinių teisų agentūra jau dirba šioje srityje. Pavyzdžiui, gilinasi į e, kalinių pervežimą, e, vertimo užtikrinimą ir panašias temas, tose srityse jau dirba pagrindinių teisų agentūra ir tuo jos darbu mes labai džiaugiamės. Ir Liepos mėnesį mes e, pasiūlėme temas, teminės sritis, kuriuose galėtų savo veiklą vykdyti FRA agentūra, bet kaip ir pirmininkaujantį valstybę sakė, taryboje FREMP e, darbo grupėje vyko labai aršios diskusijos ir valstybės narės susitarimo nepasiekė. Ir mes, aišku, suprantam pranešėjos padėtį, bet didžiausia nerima mums kelia tai, kad FRA agentūrai reikia daugiametės programos ir ji turi būti paruošta ir įsigalioti 2018 m. sausio 1 dieną. Tai yra jiems gyvybiškai svarbu, kad jie galėtų toliau vykdyti savo veiklą. Tai atrodo, kad laiko dar yra, bet nepamirškime, kad tai yra 351 straipsnio procedūra, pagal kurią reikia vykdyti konsultacijas e, kai kuriuose valstybėse narėse su jų nacionaliniais parlamentais ir remiantis turimą patirtimi. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje tokios diskusijos ir konsultacijos užtruko dešimt mėnesių. Tai tą būtina atsižvelgti ir manau turime būti pragmatiški ir komisija aišku yra pasirengusi dalyvauti diskusijose ir padėti jums. Buvo labai nuoširdų ir atvira tikrai. Dėkoju. norėčiau suteikti pirmininkančios valstybės atstoviai pateikti išvadų, bet Andželika, gal ir jūs norėtumėt pasisakyti, neprivalot, bet jeigu norėtumėt. Na, aš norėčiau atsakyti, kad mes tikrai puikiai žinom, kokie yra pribojimai ir žinome tai, kad pagrindinių teisų agentūrai reikia daugiametės e, programos iki 2018 metų, mes ne, nebandome tam užkirsti kelio, bet mes juk esame politinė institucija ir jeigu norime formuoti politiką, tai mes esame įsitikinę, kad šitos temos e, teisminis ir policijos bendradarbiavimas e, kriminaliniais klausimais turėtų būti įtrauktas į FRA agentūros veiklos sritį, bet, e, kaip sakiau, labai iškilo nesutarimų tarp šešėlinių pranešėjų. Ačiū, labai aišku, kokia yra pozicija pranešėjos ir šešėlinių pranešėjų, bet aišku, labai aiškiai suprantame ir komisijos poziciją. Dėkoju pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams ir jeigu norėtumėte, pirmininkančios valstybės vardu, dar porą žodžių. Ne? Gerai. Tai kolegos, tada labai ačiū. Puikiai pristatytos nuomonės ir pozicijos žiūrėsime, kur jos mus nuves toliau. Dėkoju visiems, kad buvote iki posėdžio pabaigos. Dėkoju e, tarna, mūsų pareigūnams ir padėjėjams už sunkę darbo dieną.